Possiamo cominciare, grazie. Gal galėtume pradėti mūsų posėdį, gerbėjai kolegos? Il progetto di ordine del giorno in inglese è stato inviato per posta elettronica. Jūs gavote posėdžio darbo tvarkės projektą, kuris buvo išplatintas elektroniniu paštu lapkričio 3 dieną. Kaip visada, aš norėčiau Jums pirmiausia pranešti, kad šis biudžeto kontrolės komiteto posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. O tai, į kurias kalbas yra verčiama, jūs galite sužinoti iš jums išplatinto informacinio pranešimo. Aš turėčiau iš karto dabar pereiti prie komisijos komunikato Europos parlamento tarybai ir audito rūmams. Daugiau ir mažiau kontrolės, administracinių kontrolės sąnaudų ir klaidų rizikos pusiausvėros užtikrinimas. Mūsų pranešėjas yra Jurgot Hatsimakakis. Und, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu visus pasveikinti nors negausiai susirinkusius šiame biudžeto kontrolės komiteto posėdėje, tačiau dauguma parlamento narių, ypač socialistų ir demokratų frakcijos, pranešė, kad dėl e, pateisinimų priežasčių, dėl kelionės nėra jų šiandien Briuselėje, tačiau jau džiaugiuosi iš anksto, kad galėsime pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu Šemeta ir e, taip pat su auditorumo atstovė Kailainin. Kailaid tiksliau apie toleruotiną klaidų riziką. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, kaip elgtis su ta toleruotina klaidų rizika. Noriu užbėgdamas už akių pasakyti, kad šiandien turbūt daugiau turėsime kalbėti ne apie tai, kaip su ta rizika elgtis, o apie tai, ar apskritai e, turėtume tą riziką toleruoti. Noriu pabrėžti, kad e, nėra jokios, jokio mokslinio apibrėžimo e, šio dalyko, tai yra klaidų rizikos. Aš esu dėkingas sekretariatui už parengtą darbinį dokumentą. Tenai yra nurodyti jame keturi etapai. Tai yra įžanga, darbo hipotezė, toleruotinos klaidų rizikos prieš istoriją ir taip pat e, iki šiol taip pat ketvirtoje dalyje e, rasti informacijos apie tai, ką parlamentas iki šiol nuveikė šią temą. Taip pat trečiasis darbo dokumentas yra politiniai klausimai. Ir e, ketvirtoji dalis yra mūsų pasiūlymai, tam tikras sąrašas susijęs su alternatyviais pasiūlymais, toleruotinai klaidų rizikai. Panašių pasiūlymų esame 2002 jau parlamente prieėmę. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad 2004 e, audito rūmai įdėgė tokią koncepcija ir visą laiką joje buvo kalbama ne apie toleruotinas klaidas arba toleruotinas sukčiavimą, tačiau apie, kalba ten ėjo apie toleruotinos klaidų rizikos tam tikrą filosofinį bandymą e, ją apibriežti, nepateikiant tikslaus apibrėžimo. Ir pirmiausiai turime pasakyti, kad e, toleruot, apie toleruotiną kalbų riziką, e, klaidų riziką galima kalbėti tik tuo atveju, jeigu yra išnaudotos visos priemonės, kurios būtų padėjusios tos klaidų rizikos išvengti. Ir čia mes susidurėme su tam tikra problema, nes prieš savaitę paskelbta audito rūmų ataskaita. Joje keliose vietose teigiama, kad valstybių narių kontrolės ir administravimo sistema neveikia. Ketvirtajame skyriuje, 23 punkte, audito rūmo atstovai atkreipia dėmesį į tai, kad 30 procentų lėšų nebūtų turėjusios būti išmokėtos e, dėl to, kad jų kontrolė panaudojimo buvo nepakankama. Mes puikiai žinome, kad ta priežiūros ir kontrolės sistema yra brangi, sudėtinga, tačiau nepaisant to, privalome reikalauti, kad ir toliau šios kontrolės sistemos būtų pritaikytos prie europinių standartų, nes dauguma klaidų yra padaroma valstybėse narėse ir mums trūksta įrodymų apie tai, kad tose valstybėse, kuriuose klaidų pasitaiko labai daug arba kur galima jų daug tikėtis, įmamasi priemonių padėčiai ištaisyti. Vertindami auditorumo ataskaitą, mes džiaugiamės, kad sanglaudos politikos srityje klaidų lygis sumažėjo nuo 11 iki 3 procentų. Auditorumai mums kaip priežastis nurodė sėkmingas aplinkybės, o tos aplinkybės yra susijusios su tuo, kad valstybės narės, kurios daugiausiai lėšų išleidžia, ir e, nelabai gerai jų panaudojimą kontroliuoja, e, šiuo atveju nebuvo e, tos, kurios panaudojo daugiausiai lėšų. Ir taip pat buvo 2009 metais suspenduotas tam tikrų lėšų išmokėjimas ir, pavyzdžiui, tokiuose valstybėse kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Italijoje tų klaidų paprasčiausiai nebuvo galėta padaryti. Tai yra geras pavyzdys patvirtinantis, kad komisijos vidaus kontrolės mechanizmai veikia gerai ir juos pasitelkus galima suspenduoti lėšų išmokėjimą. Tačiau turime taip pat paminėti, kad šis pavyzdys yra teigiamas, tačiau kaip ir anksčiau yra nemažai ir neigiamų pavyzdžių. Todėl mes manome, kad kol administravimo ir kontrolės sistema valstybėse narėse bus tik iš dalies veiksminga, o audito rūmai mums apie tai ir kalba, bus e, tikrai labai nemažai dar likę galimybių pagerinti padėtį, nepadidinus toleruotinos klaidų rizikos. Mums atrodytų, kad komisijai atrodo, jog e, ta situacija gerinti kainuoja per brangiai, todėl aš naiviai suformuluosiu padidinus e, toleruotinų klaidų riziką būtų galima tikėtis geresnio bendro vaizdo. Mes parlamenteto tarpu pageidautume, kad būtų elgiamasi priešingai. Tai yra, pirmiausiai būtų pašalinamos klaidos ir problemos ir tik Tai padarius mes galėtume kalbėti apie alternatyvas. Kokios yra tos klaidos arba e, ne, netoleruotini dalykai. Finansų ministrai e, nepasirašinėja nacionalinių e, ataskaitų, deklaracijų, atsisako tai daryti, mes prašome, kad komisija kitas valstybės priverstų pasiekti Niderlandų Švedijos pavyzdžių. Kaip ir anksčiau, komisija atsisako pasirašyti sintezės ataskaitą. Komisijos narys šiemet, tai jūs puikiai žinote, kokia yra komisijos e, pozicija šiuo atžvilgiu. E, taip pat e, atskiri komisijos nariai atsisako pasirašinėti metinius metinės veiklos ataskaitas, Annual Activity Report. Taip pat Manau, kad e, reiktų pritaikyti tam tikrą automatinį mechanizmą tam tikrų valstybių atžvilgių, kurios e, kartoja tas pačias klaidas nuolat. Pavyzdžiui, Graikija dešimt metų e, kartoja tas pačias klaidas AJAX sistemos kontekste panaudodama lėšas ir reikėjo laukti dešimt metų, kol komisija sustabdė lėšų skirimą. Mums reikia tokios sistemos, tokio mechanizmo, e, kuri pasitelktus būtų galima užtikrinti, kad valstybės narės neturėtų politinės įtakos e, lėšų išmokėjimų suspendavimui. Ir ar mes čia naudosime suspendavimo ar e, lėšų mokėjimo nutraukimo savoką, tai manau, kad tai nebūtų svarbu, kokią savoką pasirinkti, svarbu, kad ta sistema būtų dėkta ir kad ji veiktų automatiškai. Taip pat e, reikia e, dėkti priemonės, kurios leistų geriau įvertinti e, jūsų veiklos veiksmingumą ir nuo 2011 metų Lisabonos sutartyje yra numatyta, kad reikės atitinkamas įvertinimo ataskaitas parengti ir reiktų tam jau iš anksto ruoštis, tam, kad tose vertinimo ataskaitose būtų uh, teikima informacija apie tai, kaip yra pasiekti e, taip pat ir politiniai jūsų veiklos tikslai. Dėl lėšų gražinimo taip pat reiktų atkreipti daugiau dėmesio į tai, kaip tos lėšos gražinimos. Noriu atkreipti dėmesį į metinės veiklos e, ataskaitą. Tai yra pirma tokio pobūdžio ataskaita, kurioje pateikiama informacija, kokiu veiksmu ėmėsi arba nesirėmė valstybės narės, e, nes e, toje ataskaitoje, pavyzdžiui, galima konstatuoti, kad Ispanija nuo 2000 iki 2006 metų sanglaudos politikos srityje, e, kuri apie visus fondus susijusius su socialiniais ir kitais klausimais, pasinaudojo tas e, lėšas, panaudojo neteisingai ir tos lėšos sudarė 2,5 milijardus eurų. Tai yra neteisėtai, neteisingai buvo išmokėta Ispanijai tiek lėšų. Dabar pažvelkime, kiek lėšų buvo e, gražinta iš Ispanijos ir galime pamatyti, kad Ispanija gražino atgal ES biudžetą 57 milijonus eurų. Tai yra e, iš 2,5 neteisingai išmokėtų gautų milijardų e, atgal sumokėjo tik tai 57 milijonus. Tai yra didžiulis skirtumas. Ir būčiau dėkingas komisijai, jeigu jau pradėtų įvardinti valstybės narės atskiras, ko iki šiol nedarė, nes turėtume labai aiškiai parodyti pirštų į atskiras valstybės, užberti joms tam tikrą prasme netgi druskos ant žaizdų nes skaičiai kelia tikrai, turimi skaičiai kelia daug problemų ir aš, aš paminėjau Graikiją, Ispaniją, dar galėčiau paminėti Italiją, kuri e, socialinių fondų kontekste iš 24 projektų Vokietija taip pat, aišku, e, e, buvo nepakankamai įvertintas lėšų panaudojimas 21 projekto atžvilgiu. Aš turiu paminėti Ispaniją, nes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus ir tos mokesčius moka e, žmonės, kurie renka jūs ir mus. Ir aš tikrai norėčiau dabar e, naudotis e, įvairiomis diplomatinėmis retušavimo priemonėmis. Aš galiu tos skaičius pateikti komisijai, prašau, apie tai dabar aiškiai pareikšti komisijos poziciją, kad e, Vokietija turi problemų, nes yra federalinė valstybė, Ispanija lygiai dėl tos pačios priežasties ir e, Vokietijos finansų ministras atsisako e, pasirašyti nacionalinę lėšų panaudojimo ataskaitą, deklaraciją. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad e, savo ketvirtajame darbinėme dokumente mes siūlome atitinkamą alternatyvų sprendimą ir e, šio sprendimo priežastys yra susijusios su 2003 metų parlamente patvirtintų biudžeto įvertinimo pranešimu. Ir aš norėčiau, kad būtų parengtas atitink pagal atskiras politikos rytis valstybių narių sąrašas ir iš to sąrašo būtų galima uh, apskaičiuoti, komisija tai yra pateikta mums informacija apie tą klaidų lygį pagal atskiras rytis ir pagal atskiras valstybės narės ir iš to sąrašo taip pat turėtų matytis, koks yra lėšų panaudojimo kontrolės mechanizmas atskirose valstybėse ir pagal tai mes galėtume paskelbti žymiai e, suprantamesnį informaciją. Už metinės veiklos ataskaitą, tą annual account aš esu dėkingas, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis ir manau, kad e, pagal tą mūsų naują siūlomą metodiką būtų galima žymiai geriau įvertinti teikiamų duomenų tikrumą. Be to, auditorumai e, galėtų geriau kontroliuoti e, nustatytas klaidų apimtis ir geriau reikalauti gražinti neteisingai gautos arba panaudotos lėšos, nes šiuo metu e, tas, e, e, tos lėšos sudaro tik 10 procentų komisijos narys šiemet ir tai tikrai yra labai nedidelė suma. Taigi aš norėčiau, kad mes pradėtume dabar diskusiją šio klausimu. Labai džiaugiuosi, kad su mumis taip pat diskutuos ir ponia Kaljulaik, kuri yra kompetitinga šiais klausimais. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai, iš karto žodį suteikiu auditorių e, rūmų atstovui. Atstovai, poniai Kalvilat. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponia komisarė, aš norėčiau pakomentuoti kelias pastabas, kurios buvo išsakytos e, dėl toleruotinos e, klaidų rizikos savokos bei jos taikymo. Kaip jau pasakė pranešėjas, teisėjas savo nuomonėje dėl bend, e, bendro audito modelio 2004 metais pasakė, kad labai svarbu yra susirasti tinkamą pusiausvyrą tarp kontrolės sąnaudų ir e, tikrosios klaidų patirimo rizikos. Svarbu yra nepamiršti, kad kontrolės sistemų e, sistemos negali užkirsti kelią klaidoms, ne vien dėl to, kad šios sistemos būtų labai brangios, bet ir dėl to, kad tiesiog tai būtų neįmanoma. Tai reiškia, kad visuomet egzistuos tam tikra klaidų rizika, kai yra uh, vykdomos programos. Dabar šios savokos tikslingumas. Audito rūmai savo nuomonėje 1.2010 išsakė savo nuomonę. Ir mes manome, kad uh, Ši savoka galėtų padėti e, toms institucijoms, kurios e, prižiūri biudžeto vykdymą. Ji padėtų jiems e, geriau vertinti biudžeto vykdymą. Mes manome, kad būtų galima surasti kelis variantus. Galima būtų uh, kitaip sukurti kontrolės sistemas. Taip, kad e, arba galima būtų pakelti reikalavimus dėl toleruotinos ry, e, klaidų rizikos, dėl toleruotinos paklaidos. 2009 metais mes pasakėme, kad e, analizuojant sąnaudų ir kontrolės pusiausvyrą, būtina yra pirmiausia užtikrinti, kad kontrolė būtų vykdoma veiksmingai. Ir šiuo metu taip nėra. 2009 metų metinėje ataskaitoje, kuri buvo mums pristatyta praeitą savaitę, yra aiškiai pasakyta, kad mes turime geriau valdyti sąskaitas. Tam, kad galime būtų priimti e, žiniomis pagrystą sprendimą dėl to, kokia būtų toleruotina sa, klaidų rizika, Reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Bet to reikia uh, tiksliai žinoti, koks yra ryšys tarp e, kontrolės sąnaudų ir klaidų, kurios re realiai uh, yra padaromos. Mes žinome, kad kontrolės sistemas paprastai mažina klaidų lygį, tačiau iš tikrųjų mes tikslių duomenų neturime, kaip tai vyksta. Komisija pateikė pasiūlymą dėl toleruotinos klaidų rizikos Ir pagal šį pasiūlymą teisėkuros institucijos būtų įpareigotos nuspręsti, kokia būtų toleruotina klaidų rizika kaip biudžeto, kaip atskirą biudžeto elementą. 2009 metų audito rezultatai galėtų labai praversti būtent šiuo metu. Tačiau komisija labai griežtai takydama galiojančias taisyklės bei kitas priemonės, aš kalbu apie finansinės korekcijas, gali dar labiau e, pagerinti dabartinės kontrolės sistemos e, vykdymą. Praeitą kartą buvo kalbėta, kad anksčiau buvo kalbėta, kad toleruotina klaidų rizika gali būti 5-7 projektai, tačiau dabar jau manoma yra kitaip. Kam būtų skirta ši savoka? Komisija savo nuomonėje dėl finansinio reglamento reformos pasakė, kad komisija naudoja toleruotinos rizikos, e, klaidų rizikos savoką tam, kad būtų nuspręsta, kiek e, klaidų galima toleruoti atliekant ekspostą auditus. Audito rūmai e, savo nuomonėje numeris 1 2010 yra rekomenduojama taikyti tam tikrus principus. Pavyzdžiui, siūloma yra įvertinti, ar yra kuriama Europos pridėtinė vertė tais atvejais, kai programos tikslai yra aiškus, o jų reikalingumas taip pat nekelia jokių klausimų. Jei bus laikomasi visų šių klausimų, bei e, bus aiškiai numatyta galima klaidų, galimas klaidų lygis, teisėkuros institucijoms būtų lengviau spręsti dėl naujų e, finans... mokėjimo programų. Ir taip pat tai, būtų e, pravar, tai praverstų per diskusijas dėl kitos daugiametės finansinės programos. Taigi mes pradėjome svarstyti toleruotinos klaidų rizikos savoką pačių laikų, nes būtent dabar komisija ir ėmėsi aktyviausiai darbo. Toliau keli žodžiai apie e, atsakomybę. Savo nuomonėje auditorumai aiškiai pasakė, kad Parlamentas ir taryba turės pirmiausia apsispręsti, reikia toleruotinos rizikos savokos ir jei teisėkuros institucija nustatys toleruotiną klaidų riziką, tuomet būtų geriau, jeigu e, šis skaičius būtų išdėstytas neprivalomojo pobūdžio teisės aktuose. Audito rūmai turi nustatyti svarbos e, rodiklį pagal tam tikrus standartus. Ir po to išorės audita, auditorius turės pasinaudoti savo profesinėmis žiniomis tam, kad įvertintų toleruotiną klaidų riziką ir kad nuspręstų, ar reikia e, pakoreguoti audito ataskaitą. Grazie. Diamo la parola adesso al commissario Semeta. Grazie. Ačiū labai. Dabar kreipiamės į komisarą Šemetą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą ir galimybę pristatyti komisijos nuomonę apie toleruotiną klaidų riziką, situaciją, kokia yra dabar ir ką galima būtų padaryti ateitie. Kaip žinote, toleruotinos klaidų rizikos savoka buvo pasiūlyta audito rūmos, rūmų ataskaitoje 2004, e, kur buvo kalbama apie vieningą audito modelį. Šioje nuomonėje audito rūmai pripažino, kad įvairios sritys yra susijusios su įvairiomis rizikomis, priklausomai nuo valdymo būdo, ir nuo to, kokie yra naudos gavėjai. Po to Europos parlamentas ir taryba nekarta išsakė paramą, susidomėjimą toliau plėtoti šią idėją, remiantis komisijos pasiūlymais. Jūsų prašymų pirmasis pasiūlymas kaimo plėtros, mokslinio tyrimo, energetikos transporto politikose buvo pasiūlyta gegužės mėnesį kartu su šios savokos įtraukimu į finansinį reglamentą. Šiuo metu pradžioje Audito rūmai dar kartą pakartojo, kad reikia sukurti kaštų prasme efektyvės kontrolės priemonės. Tai buvo pakartota 10 metų nuomonėje numeris 1. Taigi, kokia situacija yra dabar? Bet kokia diskusija apie toleruotiną riziką turi būti pagrįsta, kuo galima platesniu supratimu. Dėl to aš siūlau grįžti prie bazinių dalykų, prieš bandant įvertinti šio požiūrio stipresias pusės. Mano manimu, ši savoka turėtų būti laikoma nauja priemonė, kuri yra pagrįsta konkrečia rizikos, programų rizikos aplinka, siekiant e, sumažinti kontrolės priemonių kaštus ir suteikiant e, patikinimus, racionalius patikinimus, kad e, klaidų rizika yra kontroliuojama atitinkamai. Tai, rei, tai akivaizdžiai atspindi racionalių finansų valdymo principus finansinių reglamentų reglamento atitinkamame straipsnė apibrieštus principus. Taigi, ką tai reišk, reikštų praktikoje? Rizika yra aktuali e, problema visose programuose ir šią problemą labai rimtai svarsto komisija. 1,8 milijono mokėjimų vyksta kasmet e, visame pasaulyje įvairiose politikos rytise. Dalis tų mokėjimų yra e, tiesiog išmokama naudos gavėjams, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų srityje. Tačiau didelė dauguma e, lėšų yra patikima įgyvendinimo partneriams, tai yra valstybių narių institucijoms, kurios jau tuos mokėjimus perduoda galutiniams naudos gavėjams. Klaidų rizika labai skiriasi priklausomai nuo politikos ryties, priklausomai nuo e, teisės aktų sudėtingumo, taip pat valdymo modelio ir kitų veiksnių. Ir tai reiškia, kad klaidos rizika yra aukštesnė vienose srityse nei kitose. Ypatingai tose programuose, kurios yra bendrai valdomos arba kai mokėjimai yra išmokami gal, nu, galtiniams naudos gavėjams pagal pateiktus dokumentus sukelia daugiau rizikos. Situacija dar labiau pablogina tai, kad e, yra tam tikro, tikrais atvejais tinkamumo taisyklės yra labai sudėtingos. Mes bandome e, pagerinti kontrolės sistemas ir sumažinti klaidų riziką. 2009 m. patikimo patvirtinime klaidos rizika siekia nuo 2 iki 5 procentų. Na, tik tai sangodos politikoje klaidos rizikas viršijo 5 procentus 2009 metais ir tai jau yra neblogas pasiekimas lyginant su rezultatais 8 metais, 8 metų patikimo patvirtinime. Buvo investuojama į geresnės, veiksmingesnės kontrolės sistemas, buvo supaprastintos taisyklės tam tikrose srityse, ypatingai daug pastangų buvo įdėta į, tą, į, ta, į tai, kad būtų pagerinta valstybių narių priežiūra sanglaudos politikos įgyvendinimo srityje. Taip pat būtų numatytos griežtesnės kontrolės priemonės 7-13 metų mm, finansinėse perspektyvose. Tai irgi duoda rezultatų. Be kita ko, mes nutraukėme arba stabdome mokėjimus, kai surandamos surandami netikimai. Pavyzdžiui, sanglaudos politikoje 40, procent, 40 programų dabar yra nutraukta arba suspenduoti yra mokėjimai, kurių bendra suma yra 1,75 milijardo eurų. 2009 metais komisija patvirtino 15 sprendimų stabdyti mokėjimus, 2010 metais dvigubai tiek programų buvo sustabdyta. Na, aišku, tokie sprendimai visuomet yra sudėtingi ir spaudimas mums yra daromas gan didelis, tačiau komisija įgyvendina savo įsipareigojimus ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų pastangos duoda rezultatų ir sanglaudos politikoje sumažėjo klaidų rizika. Norėčiau pateikti konkretų pavyzdį apie tai, ką mes darome, kai yra surand, surandamos problemos, netitikimai. 2007 metais komisija surado problemų FARE fondų valdyme dviejose Bulgarijos įgyvenimo agentūrose. Na ir buvo susitartas skubus veiksmų planas su Bulgarijos valdžios institucijomis, bandant surasti silpnasias pusės kontrolės sistemose. Komisija suspendavo mokėjimus ir, korekcinė, ir nacionalinės valdžios institucijos pritaikė korekcinės priemonės. Tačiau Bulgarijos institucijos nepadarė pakankamos pažangos ir komisija galiausiai atsiemė valdymo įgaliojimus, įgaliojimus, kurie 2008 m. Liepos mėnesį buvo suteikti toms agentūroms. Dėl to, aišku, tai Bulgarija nukentėjo finansiškai ir sprendimas suspenduoti lėšų mokėjimą nusintė labai aišku signalą valstybėms narėms, šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms apie tai, kiek svarbus yra racionalus finansų valdymas. Galiausiai mes kasmet teikiame ataskaitas, detalės ataskaitas apie tarnybų veiklos rezultatus, apie kontrolės priemonių rezultatus ir apie tai, kaip bus sprendžiamos problemos, įskaitant detalės ataskaitas apie valstybės narės. Kaip jau minėjau praeitą savaitę čia ir plenarinėme posėdėje, aš pritariu uh, auditorumų nuomoniai, kad 2009 metų geri rezultatai nereiškia, kad e, klaidų rizika nekils ateityje. Jeigu nebus imamasi tinkamų pastangų, e, jeigu tų pastangų nesims e, valstybių narių valdymo institucijos. Daugelės ryčių mes padidinome kontrolės priemonių skaičių tam, kad būtų galima surasti daugiau klaidų. Pavyzdžiui, kaimo plėtros progr programuose valstybės narės 300 tūkstančių kontrolių vietoje atliko 2008 metais ir finansiniuose 2009 metų e, metuose buvo patikrinti aštuoni naudos gavėjai. 7,25 procentai e, visos, viso fondo išlaidų buvo patikrinta. Tačiau, kai klaidų rizika yra aukštesnė negu kad norima. Negalima nuolatos didinti kontrolės priemonių, nes tai kainuoja ir tai sukuria naštą naudos gavėjams. Mokslinių tyrimų, energetikos, transporto srityse mūsų analizė rodo, kad lyginant su dabar, dabartiniu 3 procentų, 3 procentų norma dabartinė, jeigu bandysime siekti 2 procentų, tai kainuotų nuo 9 iki, 100, 90, iki 150 milijonų eurų, jeigu būtų tikrinama daugiau naudos gavėjų. Tai nėra efektyvų kaštų prasme ir tai neatspindės racionalaus finansų valdymo principų. Na ir turime kartu šiandien apsvarstyti štai kokį klausimą. Ar realistiška būtų, kuriant kitas programas, daugiau dėmesio skirti poveikiui, o ne indėliams ir susitarti dėl kontrolės priemonių, kurios būtų efektyvos kaštų prasme, būtų pagrystos rizika ir suteiktų tinkamą patikinimą, kad e, esama rizika yra, ko galima labiau sušvelninama. Komisija nekarta minėjo, kad kalba neina apie išorės kontrolės priemonių normų e, pakeitimą. Tai yra jų naudojama priemonė, nepriklausomai, e, jų tikslams naudojama priemonė, o toleruotinos klaidų rizikos priemonė yra susijusi su kontrolės priemonėmis, jų e, kaštais, nauda ir rizikos aplinka susijusia su konkrečiomis programomis. Nauja kontrolės priemonių strategija turėtų būti taikoma ne tik komisijos netiesioginėme e, valdyme, bet ir kitose, valdymos, kitose valdymo planuose, kai yra bendras valdymas ir tuomet kiti finansiniai veikėjai taip pat turi laikytis prievolių įgyvendinti kontrolės mechanizmus tokiu būdu, kad būtų pateikiamas racionalus patikinimas, kad rizika tinkamai yra mm, sušvelninama efektyviai kaštų prasme. Tai yra susijęs su pasiūlymu, kurį mes pateikėme finansų reglamento peržiūroje tam, kad nacionalinės mokėjimo agentūros struktūrinių fondų e, srityje teiktų kasmetinės veiklos patik, patikimumo ataskaitas. Audito rūmai mus informavo, kad pagal toleruotinos klaidų rizikos požiūrį sistemą būtų galima įvertinti kontrolės priemonių kaštus, ir naudą ir pritaikyti atitinkamoms rytims, e, įvertinant ir kontrolės kaštus ir kitus dalykus. Ir tai leistų užtikrinti efektyvę kaštų prasme kontrolę ir ne vien tik tai na, siekti to 2 procentų e, klaidos, 2 e, procentų klaidos rizikos tikslo visose srityse. Tose programuose ne visos programos yra aptariamos dabartinėse diskusijose. Na ir dar reikia paminėti, kad dauguma programų yra daugiametės, o patikimo patvirtinimas yra kasmetinis, e, kasmetinė procedūra ir būtų gerai įvertinti programas jų įgyvendinimo baigiamajame etape. Ir tokiu būdu jos atsispindėtų kasmetinėje auditorumo ataskaitoje. Na ir to, tie kasmetiniai patikrinimai turėtų tapti tam tikrais e, parametrais e, vertinant e, einamosius metus. Na, o kontrolės priemonės leistų pataisyti klaidas, kurios, surastos, kurios buvo surastos biudžetiniais metais, tais metais, kuriuos tikrino auditorumai. Tai turėtų vykti kasmet, na ir pagrindinis tikslas yra štai koks programos įgyvendinimo baigiamajame etape klaidų rizika turi sumažėti. Kaip, šis metodas, kaip šį metodą būtų galima susijęti su, su paprastinimu? Audito rūmai mus informuoja, kad dažniausiai klaidos kyla dėl to, kad yra sudėtingos e, dalyvavimo taisyklės, dėl to, kad yra kompensuojami kaštai, kuriuos patiria naudos gavėjai. Jeigu būtų supaprastintos e, dalyvavimo taisyklės, tai tikrai iš esmės sumažintų klaidų riziką. Komisija taip pat mano, kad dalyvavimo taisyklių supaprastinimas yra labai svarbus veiksnys, mažinant klaidų riziką ateityje tam tikrose politikos srityse. Taip pat labai svarbu nepamiršti, kad taisyklės yra reikalingos tam, kad konkretus politikos tikslai būtų pasiekiami. Akivaizdu, kad visi suinteresuoti asmenys ir šalis iš principo sutarė dėl uh, dėl šio metodų. Ir pastaroji ITRE komiteto, pastarasis ITRE komiteto pranešė, pranešimas, kur, kur kalbama apie mokslinio tyrimų programas, teigia, kad ES mokslinio tyrimų finansavimo valdymas turėtų būti pagrystas pasitikėjimu ir rizikos tolerancija, įtraukiant visus dalyvius visomis programos įgyvenimo, e, visais programos įgyvenimo etapais. Taigi mes turime pasirūpinti, kad kai komisija teikia konkrečius pasiūlymus, kad vyrautų bendras supratimas apie tai, kokie yra politikos tikslai, kokia yra neišvengiama rizika ir koks būtų efektyviausias kaštų prasme būdas sumažinti klaidas, pritaikant sudėtingas taisyklės. Na ir tam, kad sklandžiai vyktų diskusijos, komisija patvirtino komunikatą 2010, patiks komunikatą 10 metų gruodžio mėnesį ir tai taps pagrindu diskutuojant e, apie tai su parlamentu šis metodas nėra prieštaraujantis supaprastinimo procedūrai. Tai yra tiesiog subalansuojantis veiksnys, bandant pritaikyti einančias, egzistuojančias e, nuostatas su kaštų kontrolė. Na ir aš tikiuosi, kad bus pasirinkta kaštų prasme neutrali kontrolės priemonių sistema ir bus galima pagal tam tikrus parametrus įvertinti komisijos ir kitų veikėjų rizikos valdymo metodą. Taigi kokie tolesni žingsniai komisija su jūsų padrasinimu pateikė atitinkamus pasiūlymus. Norint sukurti geresnį ES įvaizdį, turime apsispręsti, kaip būtų galima atsižvelgti į riziką, e, kuri yra numatyta teisės aktuose einamajam laikotarpiu, kalbant apie 18 18 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taip pat reikia didinti kontrolės priemonių veiksmingumą ir daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos imtųsi atitinkamų priemonių. Taip pat reikia griežtų veiksmų, surandant silpnasias pusės, e, reikia suspenduoti arba nutraukti mokėjimus ir susigražinti skol, e, skolas, sumokėtas sumas. Taip pat reikalinga prižiūrėti kontrolės priemonių gyvendinimą ir surasti sprendimą, kaip būtų galima pasiekti 2 procentų klaidos, klaidų riziką ir kad tai neprieštarautų racionaliam finansų valdymui. Na, mes neieškome nemokamo, nebandome surasti nemokamą bilietą, bandant užsitikrinti pozityvų dasą. Mes parodėme, kad norime didinti, gerinti kontrolę, bet tam mums reikia racionalių rodiklių, kurių pagrindų būtų galima vertinti mūsų veiklą. Mes tikimės iš jūsų ir toliau vesti dialogą šiuo klausimu ir surasti sprendimą laikotarpiu iki 2013 metų, kai, kai atitinkami teisės aktai turės įtakos DASui. Taip pat tikimės jūsų paramos, bandant sustiprinti nuostatas tiesiog, tiesioginio valdymo srityje per trimetės per trimečius finansinius reglamentus ir manome, kad tai iš tiesų turės įtakos e, e, klaidų normoms. Ačiū. Komisario Semeta, apriamo adesso la discussione con i colleghi. Kolega Ita. Dėkuoju komisijos nariui, ponui Šimetau. Dabar norėčiau suteikti galimybę kolegoms pasisakyti. Portoje. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti kolegos Hatsimarkakio išsakytoms mintims. Kyla labai daug klausimų į kuriuos reikia pateikti atsakymus. Pirmiausiai klausimas, ar iš tikrųjų e, tinkamai pristatoma didesnio kontrolių skaičiaus pridėtinė vertė mūsų mokesčių mokėtams. Taip pat kyla klausimas apie tai, kad e, ar iš tikrųjų lėšų gavėjai daro mažiau klaidų teikdami lėšų panaudojimo ataskaitas. Ir taip pat kokių sulaukiama pasiekmių, jeigu yra peržengiamas tas toleruotinų klaidų lygis nustatytas. Ir kokį signalą pasiunčia apskritai apskritai tas padidintas toleruotinų klaidų rizikos lygis. Kaip e, supras mūsų rinkėjai, jeigu mes pasakysime jiems, kad negalime tikėtis nulinio klaidų lygio. Mes puikiai žinome, kad uh, net ir mažos klaidelės kartais sulaukia labai didelio atgarsio žiniasklaidoje. Taip pat grįžtant prie to, ką minėjo kolega Hatsimarkakis, kalbėdamas apie sanglaudos politiką ir ten atliekamas lėšų panaudojimo patikras. Čia mes taip pat turėtume stengtis mažinti klaidų riziką ir daromų klaidų lygį. Taigi šiame kontekste tikrai kyla daug klausimų, jeigu mes norime išsameu šią temą nagrinėti. Pirmininkas, ačiū dabar ponia Ajala. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Hatsimarkakiui. Jis dar kartą atkreipė dėmesį į Ispaniją, tačiau nekalbėjo apie procentinės dalis, nes e, paklaidų e, skaičius Ispanijoje neteisingai panaudotų lėšų kontekste sudaro 3 procentus ir tai neviršė kitų šalių vidurkio. Aišku, reikia gerinti padėtį ir Ispanija bendarbiauja su Europinėmis institucijomis tam, kad pagerintų kontrolės sistemą ir padėti šiais metais pagerėjo. Todėl aš visą laiką tvirtindavau, kad turime kalbėti apie procentinės dalis. Ir turint omenyje, kad Ispanija yra federalinė valstybė ir kalbama absoliučiais skaičiais, tai savame suprantama, turint omenyje šalies dydį e, ir tas e, lėšų skaičius yra pakankamai didelis, tačiau turėtume kalbėti vis tik tai apie procentus. Ir būtent procentais operuodami mes susidarytume geresnį vaizdą, bendrą vaizdą. Tačiau savame suprantama rizika ir klaidų riziką turėtume mažinti. Koncepcija, apie kurią mes kalbame ir kuri pristatoma pranešėjo dokumentuose, tai galėtų būti papildoma priemonė užtikrinant didesnį lėšų panaudojimo skaidrumą santykiuose su piliečiais ir siekiant tos idealios padėties, kuomet klaidų rizika būtų nulinė. Tačiau politinių požiūrių tikrai yra labai sudėtinga mūsų rinkėjams išaiškinti, kaip ta visa sistema veikia. Diskusija atrodo labai įdomia linkme krypsta. Dėkoju audito rūmams, kurie mėgino pristatyti šios koncepcijos tiek rizikas, tiek ir galimybės. ne tam, kad šią sistemą kaip nors pateisintų, o tam, kad padarytų ją suprantamesnė piliečiams ir skaidresnė, kad šie galėtų geriau ją suvokti. Tie suvoktų, kad, pavyzdžiui, Kosovo ir kitose regionuose e, lėšų panaudojimo klaidų rizika tikrai bus didesnė nei kokiuose nors kitose regionuose, kur yra panaudojamos europinės lėšos, taip pat ir federalinėse valstybėse yra padėtis šiek tiek kitokia susijusi su lėšų panaudojimu, nes e, federalinio finansų ministro pasirašomos e, lėšų panaudojimo ataskaitų deklaracijos E, nėra įmanomos, nes to nenumato valstybės santvarka ir todėl negalima šiuo atveju Švedijos ar Niderlandų lyginti su Ispanija arba Vokietija. Taip pat šioje diskusijoje turime susitarti dėl atskirų formuluočių ir formų tam, kad užtikrintume kontrolę visais politiniais lygmenimis. Taip pat ir turime numatyti galimybę e, atsižvelgti į valstybių santvarkos sistemų skirtumus tą kontrolę atliekant. Norėčiau paklausti komisijos ir audito rūmų, Trečiajame darbo dokumente devintame jo punkte pranešėjas kalba apie tai, kad atskirų valstybių vyriausybės neturėtų e, būti raginamos e, pateikti ataskaitos apie europinių lėšų panaudojimą. Taip atsiteigia komisija, tačiau mes turėtume aiškiai suvokti, kad privalome įtraukti į šią diskusiją valstybės narės ir e, tik tai suteikdami joms ir numatydami atitinkamą atsakomybę už europinių lėšų panaudojimą galime įtraukti jas į bendrą e, vertinimo procesą. Mes čia visą laiką bandome vieni kitiems kaltes suversti, Tačiau manau, kad jau pribrendo laikas imtis realių veiksmų, reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos parlamentą, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, tarp audito rūmų ir nacionalinių audito tarnybų, siekiant išsiaiškinti, kokios yra geriausios kontrolės sistemos, pačios racionaliausios ir taip pat siekiant uh, kaip įmanoma labiau išvengti galimų klaidų. Tačiau neturėtume tikrai manyti, kad valstybės narės nieko bendro su tomis klaidomis neturi. Ačiū, pana pirmininkė. Grįždamas prie diskusijų išsakytų minčių, manau, kad komisija elgesi teisingai, atsižvelgdama į E, rizikos faktorių susijusių su atskiromis programomis, pristatant e, toleruotinų klaidų rizikos koncepciją ir atskirų valstybių atvejais toleruotinė klaidų rizika bus tikrai kitokio lygmens negu, pavyzdžiui, teikiant vystomąją pagalbą mokslinio tyrimų srityje atskiroms šalims, turint omenyje, kad besivystančiose šalise taip pat ir valstybės administracija neveikia atitinkamų lygmenių. Mes tikrai negalime tikėtis, kad paramos lėšos bus naudojamos taip, kaip reikalaujama Europinėse finansų administravimo direktyvose. Mes tačiau e, tą suvokdami galėtume suvokti ir kas yra ta toleruotinų klaidų rizika. Čia labai svarbu apie tai pradėti trišalę diskusiją su taryba, nes viena vertus jie turėtų stengtis įnešti savo indėlį į Europos biudžeto lėšų panaudojimo klaidų e, rizikos mažinimą, taip pat atkreipti dėmesį į atskiras klaidas ir aš kaip Vokietijos atstovas labai kritiškai e, vertinu tai, kad nei vienas e, iš Vokietijoje tikrintų kontrolės ir valdymo sistemos mechanizmų nebuvo visiškai veiksmingas. Ir tą teigia Europos auditorumai ir man kaip Vokietijos atstovui tikrai rūpi pradėti diskusiją su Vokietijos federalinėmis žemėmis apie tai, kaip reiktų tą situaciją pagerinti. Ir jeigu teisingai suprantu, Jorgos, tai Vokietijos realinių žemių ateitie laukia užduotis sumažinti toleruotinų klaidų riziką. Ir reiktų taip pat kalbėti apie tai su valstybės namis, kaip jos įsivaizduoja tą toleruotinų klaidų riziką, bei reikia diskutuoti apie tai, kaip pritarti valstybė, kaip priversti valstybės narės e, atsakyti už neteisingai panaudotas Europos mokesčių mokėtojų lėšas. E, komisijos pateiktas pristatymas man atrodo nepakankamas. Aš kiekvienas mėnesį pristatytą koncepciją įdėmiai perskaičiau ir e, labai puikiai galiu suvokti, kaip bandoma atlikti ir kodėl bandoma atlikti tam tikrą užskaitą E, turint omenyje, kiek kainuoja pati kontrolė ir kiek galima tikėtis atgauti netinkamai panaudotų lėšų. Ši metodika galbūt ir teisinga, tačiau politiškai mes negalime pritarti tokiam pasiūlymui, taip pat ir dėl to, kad kalba čia eina ne apie toleruotiną klaidų riziką, o apie toleruotiną klaidų kvotą ir visose likščionėse dokumentuose klausimas susijęs su kontrolės e, veiksmingumu e, yra labai svarbus, tačiau tas klausimas negali būti vienintelis. Dėl anksčiau minėtų priežasčių ir dėl, kito labai, dėl kitos labai paprastos priežasties, nes ar yra prasminga galbūt perlenkti lasdą kai kuriuose vietose tam, kad būtų nustatytos klaidos, neteisingas lėšų panaudojimas, turint omenyje, kad auditoris kainuoja e, taip pat pakankamai brangiai. Ir e, įsivaizduokime, kad e, auditavimo kaštai padidėtų 100 procentų tai e, tikrai nepadidėtų ir nustatomų, nustatomų pažeidimų skaičius e, atitinkamai šimtų procentų negalime to tikėtis. Taip pat negalime ir tikėtis, kad e, klaidų rizika sumažės iki nulio, kaip nori ponas e, Itela. E, nes žmonės klysta kartais ir to nenorėdami. Tačiau mano nuomonė pati brangiausia klaida, kuri yra daroma ir kurios reikėtų išvengti. E, tačiau ji ne, dažniausiai pasitaiko. Ir galbūt tai nėra klaida, kuri slypi pačioje sistemoje. Mano nuomonė toleruotinos klaidų rizikos koncepcija turi apimti daugiau nei vien tik tai kontrolės sąnaudas. Noriu atkreipti dėmesį į tai, ką minėjo audito rūmai, kalbėdami apie klaidas ir trūkumus padarytus viešųjų pirkimų srityje. Visi, kurie tuo domėjosi, žino, kad e, yra labai daug įvairių taisyklių susijusių su kontrolėmis ir priežiūro šios srities siekiant užkirsti kelią manipulacijoms ir tas požiūris pasirinktas yra teisingas, tačiau pažvelkime į viešųjų pirkimų tvarką Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje. Tai tarkim, jeigu yra per anksti atplėšiamas e, konkurso dalyvio pasiūlymas, tai jau yra padaroma klaida. Tačiau ta klaida, mano nuomonė, galėtų būti toleruotina, nebent jinai padaryta siekiant e, tikslingai uh, sukčiauti. Taigi, kyla klausimas, uh, kokios procedūrinės klaidos turėtų būti laikomos toleruotinomis ar netoleruotinomis klaidomis. E, man apie tai trūksta informacijos komisijos pasiūlyme. Ačiū kolega Česko dabar. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v tomto parlamentu. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, aš esu naujokė, pradėjau dirbti šiame parlamente tik praeitais metais. Prieš tai aš dirbau savivaldos, savivaldoje Prahoje. Ir Turiu Jums pasakyti, kad e, didžioji dauguma dalykų, apie kuriuos mes kalbame, yra visiškai nauji man. Aš turiu pasakyti, kad e, toleruotina klaidų rizika yra savoka, kurios aš negaliu suvokti ir negaliu jai pritarti. Aš e, savo savivaldybėje ilgą laiką buvau atsakinga už finansus ir aš tikrai nesugebėčiau niekam paaiškinti, kam yra reikalinga šį savoką. Tačiau aš suprantu, kad dabar aš esu čia Europos parlamente, o ne, nebe savivaldybėje. Aš suprantu, kad mes turime tinkamai prižiūrėti tai, kaip yra išleidžiamos lėšos. Kalbėdama apie TKR kriterijus ir toleruotinos klaidų rizikos lygio nustatymą, turiu pasakyti, kad aš visus pasiūlymus kol kas vertinu labai skeptiškai. Aš suprantu, kad auditorumams būtų labai paranku turėti tokią sistemą ir tokią savoką, tačiau nesu tikra, kad tais atvejais, kai mes pasakysime, kad vienoje ar kitoje srityje yra nustatyta, nustatytas, toleruotino, nustatytas toleruotinos klaidų rizikos lygis, mes tiesiog nepalengvinsime sukčių da, e, darbo. Bet bet kuriuo atveju manau, kad diskusija yra labai įdomi. Šiuo klausimu domiuosi nuo pat savo darbo parlamente pradžioj, pradžios ir mane daug kas nustebino. Bet bet kuriuo atveju aš labai dėkoju Jums. Uh, už šios pasiūlymus ir dėkoju už tai, kad jūs raginate mus visus paspausti savo nacionalinės vyriausybės, nes būtent tą aš ir galėčiau padaryti. Pone Šaldermoze. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, komisijai ir auditorumams už pasisakymus. Diskusija yra labai svarbi nebus paprasta ją protingai užbaigti. Nemanau, kad turėtume vieni kitus badyti pirštais ir kaltinti vieni kitus, tačiau turime elgtis garbingai vieni kitų atžvilgių ir įvardinti sritis, kuriuose pasitaiko daugiau problemų arba daugiausiai problemų. Kyla klausimas, koks turėtų būti mūsų bendrasis tikslas. Mano nuomonė, bendrasis tikslas turėtų būti, kaip įmanoma, mažiau klaidų. Galbūt nulinė klaidų rizika neįmanoma, tačiau turėtume mažinti jų skaičių, kaip įmanoma, labiau. Todėl ta diskusija atrodo pakankamai sudėtinga, turint omenyje taip pat ir informacijos tiekimą į išorę, nes numatyti toleruotiną klaidų riziką, toks pasiūlymas mano šalyje galėtų būti suprastas kaip pasiūlymas dar labiau padidinti klaidų lygį nei iki šiol. Jeigu padidinsime toleruotinų klaidų lygį, tai e, rinkėjams gali pasirodyti, kad mes atsisakome pastangų, mažinti klaidų skaičių, nenorime tam dėti, skirti pakankamai dėmesio, todėl turime laikas tenktis sumažinti klaidų skaičių iki didžiausio įmanomo minimumo. Šiau taip pat svarbu kalbėti ne vien tik apie klaidas, o taip pat pasvarstyti, kokiu rezultatu sulaukėme iš savo įgyvendinamų projektų. Taigi turime svarstyti ne tik toleruotinų klaidų lygį, tačiau ir tai, kokį konkretų apčiuopiamą rezultatą gauname iš finansuojamų programų ir projektų. Todėl manau, kad ta mintis susijusi su galima alternatyva yra labai teigiamai vertintina, ypatingai pažvelgus į atskiras politikos sritis ir e, į tai, kokia padėtis yra skiriuose politikos sritise ir su jomis susijusių programų finansavime skiriuose valstybėse narėse. Taigi mums labai svarbu rasti tinkamiausius sprendimus, tam reikia įvardinti, e, rasti konkrečias problemas ir ieškoti bei rasti sprendimų ir būdų toms problemoms spręsti. Ir būtent apie tai aš norėčiau toliau diskutuoti, kolega Olbricht. <coughs> Myślę, że jest to bardzo interesujący moment, kiedy staramy się už. Pirmininkė, labai dėkoju. Aš manau, kad e, ši diskusija pasisuko labai įdomia linkme. Ir dabar mes labai aiškiai kalbame apie tai, kad būtina aiškiai apibriežti siūlomo toleruotinos klaidų rizikos savoką, o po to tinkamai nustatyti, uh, koks galėtų būti šios toleruotinos klaidų rizikos lygis. Sanglaudos politikos srityje, apie ją buvo daug kalbėta, labai svarbu yra paraginti paramos gavėjus dirbti naujoviškai, arba užsiimti naują veiklą. Ir kartais ši veikla gali būti net eksperimentinė, gali būti panašiai į eksperimentinius bandomuosius projektus. Taigi, jeigu mes raginame e, paramos gavėjus užsimti tokią veiklą, tuomet turime suvokti, jog e, klaidų rizika gali būti didesnė. Taigi, jeigu mums rūpi naujovės, tuomet turime susitaikyti su tą mintimi, kad klaidų rizikos lygis bus didesnis. Toleruotina klaidų rizika ir toleruotinas klaidų lygis - dvi savokos. Kam jos yra reikalingos? Kaip mes e, jas naudosime? Ar jos bus naudojamos tam, kad mes uh, paaiškintume valstybėms narėms, jog būtina tinkamai, tikrai tinkamai gyvendinti programas, ar tai tiesiog bus informacinio pobūdžio priemonė, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į šį lygį, nuspręs, kiek rimtai mes vertiname programų vykdymą kiekvienoje srityje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar mums reikia šių savokų tam, kad mes pasiruoštume tinkamam programų vykdymui, ar tam, kad mes tiesiog įvertintume, ar programos buvo tinkamai gyvendintos. Daug buvo kalbėta apie kontrolės sąnaudas ir tai, kiek tai kainuoja. Ar mes norime daugiau kontroliuoti tam, kad būtų daroma mažiau klaidų? Jei taip, tai turime susitaikyti su mintimi vėlgi, kad kontrolės e, kaštai bus didesni. Kur surasti tą pusiausvirą tarp kokybės ir e, kaštų? Ar mes norime kiek įmanoma gali gerinti kontrolės kokybę tam, kad visiškai nebeliktų klaidų, ar mes galime surasti kokią nors uh, patikrinimų, kontrolės ir sąnaudų pusiausvyrą ir klaidų lygio pusiausvyrą. Mes visi suprantame, kad ko gero visuomet bus tam tikra klaidų rizika. Ar mes norime tiesiog patys savo aiškiai pasakyti, kiek klaidų mes galime toleruoti, ar tam yra reikalinga šį siūloma toleruotinos klaidų rizikos savoka. Ar iš tikrųjų ši savoka bus labiau skirta valstybėms narėms? Nes iš esmės iš anksto mes negalime pasakyti, koks klaidų lygis bus toleruotinas. Taigi, ar kartuoju dar kartą savo klausimą, ar iš tikrųjų mes norime e, lyginti kiek įmanoma kontrolę ir jai skiriamas išlaidas? Ačiū, panas Odį. Dėkuoju, pirmininkė. Šiek tiek nepatogiai jaučiuosi kaip ir kiti kolegos, kai kalbuosi su piliečiais ir teigiu, kad mes toleruojame klaidas. Iš tiesų situacija yra gan sudėtinga visi čia turime prisim, prisimti atitinkamą atsakomybę ir komisija, ir parlamentas, ir auditorumai. Tačiau aš manau, kad viskas vyksta tinkama linkme, bet turime išvengti spastų. Būtent nemaišyti toleruotinos klaidos rizikos su materialumu. Tai yra labai svarbus skirtumas, kurį turime padaryti, nes toleruotina klaidų rizika turi būti susijusi su valdymu, o materialumas yra susijęs su auditu. Nuomonėje teigiama, kad audito rūmai atsiskaito parlamentui. Audito rūmai teikia nuomonės, na, o mes darome, ką norime. Arba suteikiame, suteikiame vykdymo patvirtinimą, arba ne. Taigi, skaitant dokumentus, kaip ir nėra labai aišku, ar primami yra teisingi sprendimai. Reikia padaryti labai aišku skirtumą tarptų dviejų savokų. Na ir taip pat kalbame apie audito kaštus. Teigiame, kad dėl to, kad auditas yra br brangu, turime būti labai atsargus. Na, o aš norėčiau pasiūlyti kitą mintį, ponė pirmininkė. Dar vieną parametrą. Mūsų organizacijos kaštai yra didesni. Audito kaštai yra nemaži, tačiau organizacija yra labai sudėtinga ir jau buvo pasakyta, kad klaidos pasitaiko dėl sudėtingų teisės aktų, bet klaidos pasitaiko ir dėl to, kad visa organizacija yra labai sudėtinga. ES, valstybės narės ir mane visuomet stebina tai, kaip vidaus auditas vykdomas pagal išorinės struktūras kaip vidaus auditai gali būti vykdomi suverenioms valstybėms, suverenių valstybių atžvilgių. Aš sustikau su Prancūzijos audito institucijomis ir uždaviau klausimą agentūros direktoriui, kas jums numato atlyginimą, kas jūs skiria ministras. Taigi kaip tas asmo gali būti nepriklausomas? Na, o visos ES valstybių narių struktūros organizavimas turi būti įvertinamas kaštų prasme, kiek tai kainuoja ir kokį poveikį tai daro europinėms e, Europos fondams, lėšoms, ypatingai kai yra dalyjamasi valdymų ir kyla problemų, kyla problemų su tam tikromis valstybėmis narys, dėl, narėmis dėl sudėtingos sistemos ir dėl to, kad e, yra sudėtinga pati administracija. Ir aš siūlyčiau ES pamastyti apie savo, savo finansinio administravimo sistemos sukūrimą. Dabar susidurėme tikrai su nemenkais iššūkiais ES, kalbant apie naujasis, naujasis finansinės perspektyvas. Reikia pakalbėti apie tai, kiek kainuoja ta administracija ir kiek mokame už tai, kad toje sistemoje atsiveria tiek daug klaidų. Taip, mūsų organizacija yra labai sudėtinga, kompleksiška, mūsų struktūra yra kompleksiška Na ir taip mes galime sakyti, kad sugražinkite man lėšas, bet taip pat pasirūpinkite, tinkiam, tinkamai valdykite e, mano lėšas. Tai irgi būtų galima pasakyti. Reikia tvarkyti tas lėšas pačiem, patiems per bendrą valdymą ir neišdalinti jų valstybėms narėms. Aš manau, kad tai būtų pigiau. Ir tas auditas, kuris būtų atliekamas euro, europiniu mastu, nebūtų toks brangus, nes centralizuotas valdymas, man atrodo, yra mažiau brangus, mažiau rizikingas ir mažiau sukuria klaidų. Taigi aš tikiuosi, kad šiuose diskusijose kalbėsime ne vien tik tai apie teisės aktų sudėtingumą, bet ir apie visos organizacinės struktūros kompleksiškumą ES ir valstybėse narėse. Dėkoju ponui Odi, e, ponas Šacimarkakis. Ačiū pirmininkė. Sudėkingas labai kolegai Odi už tuos paaiškinimus, kalbant apie tai, kad nacionalinės valstybės blogiau elgesi nei komisija, nes turime apie tai dar šiek tiek e, išsameu pakalbėti, nes nebūtinai galima tą iš karto konstatuoti, atkreipiu dėmesį į auditorumo išvadas švietimo srityje. Auditorumai tenai 42 procentais atvejų aptiko pažeidimų ir tai yra lėšos, kurias išmoka komisija naudos paramos gavėjams tiesiogiai. Ir tai buvo tikrai formalios klaidos 50 procentų atvejų e, apskritai e, remtos programos neturėjo e, teisės gauti paramos. Taigi į tai komisija turėtų atkreipti dėmesį. Norėčiau paprieštarauti komisarui, e, jisai teigia, kad e, dėl to, kad atsakomybė yra dalinė, yra sudėtinga kontroliuoti, tačiau sąjungos politikos srityje, pažiūrėjau, žemės ūkio srityje taip pat uh, E, atsakomybė yra pasidalinta. Tačiau e, kontrolės sistema, kuri yra taikoma, yra labai veiksminga, pavyzdžiui, AJAX kontekste. E, ir mes šią sistemą esame tikrai sužavėti ir jie atneša apčiuopiamų rezultatų, nors pastaruoju metu ir pablogėjo, galbūt šiek tiek jos efektyvumas. Aš taip pat esu labai dėkingas už veiklos ataskaitas ir už tai, kad e, generalinių direktoratų vadovai atvirai pripažįsta, pripažįsta padarytas klaidas ir įvardyja valstybės narės, kuriuose daugiausiai užfiksuojama problemų. Norėčiau už tai jūs pagirti, nes tai yra įrodymas, kad laikui bėgant kontrolės sistema gerėja. Taip pat jūs minėjote, kad e, naudojate e, lėšų suspendavimo arba e, nutraukimo mokėjimų priemonės 2009 2008 metais tas suma sudarė 1,75 milijardus eurų, 2009-aisiais 15 tokių sprendimų buvo, 2010-aisiais tas skaičius galbūt ir dvigubai padidės ir tai yra puikus skaičiai, džiaugiuosi, kad tokie yra. Tačiau tokiuose srityse kaip moksliniai tyrimai ir švietimas vidaus kontrolė komisijos lėšų išmokėjimo turėtų būti geresnė. Pone komisijos nary, jūs pateikite skaičius, kad kontrolė yra per brangi, kolega Odė apie tai e, kalbėjo taip pat šiek tiek, jūs kalbėjote apie energetiką, transportą ir mokslinius tyrimus ir minėjote, kad papildomos kontrolės sistemos e, kaštai sudaro nuo 90 iki 150 milijonų eurų tam, kad klaidų skaičius būtų nustatoma mažesnis nei 2 procentai, jeigu jūs teisingai supratau. Tačiau turime tuo pačiu ir pastebėti, kad auditorumai pirmajame skyriuje, 41 44 punkte konstatavo, kad gražinamos lėšos vien sangos politikos srityje sudaro 2,4 milijardus eurų. Jeigu viską suskaičiuotume ir sudėtume, tai ta suma būtų dar didesnė ir, ir tik tai 20 procentų šių lėšų, tai yra 450 milijonų maždaug, buvo gražinta, o kur dar liko 2,3 milijardai eurų, kurie buvo neteisingai panaudoti. Taigi man, e, atsižvelgiant į šį santyki lėšų negražintų, būtų malonu, jeigu daugiau investuotume į geresnės kontrolės sistemas ir galėtume daugiau susigražinti neteisingai išmokėtų arba panaudotų lėšų. Galbūt galėtumėte mums pateikti atitinkamus skaičiavimus susijusius su bendraja kontrolės sistema, nes tie skaičiai, kuriuos minėjote, 90 iki 150 milijonų eurų papildomai yra susijęs su energetika ir transportu. Kiek, būtų, e, kiek kainuotų papildoma kontrolė, jeigu mes ir kitose srityse, pavyzdžiui, sangus politika žemės ūkis padidintume kontroliavimo pastangas ir galėtume uh, bendrai įvertinti, ar apsimoka didinti kontrolės išlaidas ar ne. Grįžtant prie Ispanijos, norėčiau, nenorėčiau įžeidinėti kolegės Ajala Sander, tačiau noriu kreipti dėmesį į tuos didžiulius skirtumus ir galima apskaičiuoti vienam gyventojui atitinkamai. Čia jeigu skirtumas iš tikrųjų yra toks didžiulis ir turime tą aiškiai pasakyti, aš nieko nenoriu įžeisti arba e, juodinti kieno nors arba kokios nors valstybės, mes turime visi siekti pagerinti patys padėtį ir e, kalbant apie pažeidimus ir klaidų skaičius vienam gyventojui, padėtis blogiausia yra Graikijoje, tačiau net ir Graikijoje gražinama yra daugiau neteisingai panaudotų lėšų, tačiau kalbant bendromis sumomis, bendrais skaičiais, Ispanija 2,5 e, milijardo eurų tikrai užima aukštą vietą buvo minėtos e, inovatyvios koncepcijos. Jos dabar yra labiau populiarios, ne bet kada noriu pa pagirti komisiją. Pone Šemeta, jūsų kolega Andoras pateikė idėjų, kaip geriau turėtume dirbti sąjungos politikos ir tai jūs taip pat kalbate apie naujoviškas priemonės, tai yra tuos bonusus vadinamus, ne iš anksto teikiate paramą, tačiau e, norite paremti tuos regionus, kurie, pavyzdžiui, pagerina padėtį užimtumo politikos ir tie kitose srityse. Manau, kad šis požiūris tikrai yra puikus. Mokslinio tyrimo politikos ir tie mes reikalausime, kad toks požiūris būtų taikomas teikiant paramą apskritai e, e, mokslinio tyrimų sričiai, nes iš anksto finansuoti mokslinio tyrimo apskritai neįmanoma. E, Čia turi būti taikoma ta bonusų sistema ir tokiu būdu mes išvengsime tiek neteisingo lėšų panaudojimo, tiek sukčiavimo, tiek, tiek apskritai klaidų skaičiaus. Ir tai būtų sisteminis pokytis, apie kurį mes komisijos narys šiemet turime kalbėti. Ir norėčiau savo pasisakymą užbaigti pratesdamas kolegos šaldemozį mintį, mes turime būti labai apdairūs, e, siekdami, kad e, toleruotinos rizikos koncepcija, kurią pristatėte visuomenėje, nebūtų suvokiama kaip tam tikras šydas, siekiant po juo paslėpti tam tikrus blogus dalykus. Ir e, būtent todėl mūsų frakcijoje yra labai santūriai žiūrima į tą koncepciją ir e, auditorumai 2004-aisiais įvedė šią koncepciją, sunkiai sugebėjo ją apibriežti, apskritai tą savoką apibriežti ir e, taip pat iš šios diskusijos jėgoje turbūt pastebėjote, kad tokia koncepcija parlamente e, yra nelabai populiari ir mūsų nelabai sugebėjote įtikinti, taigi mes turime būti apdairūs ir e, galvoti, kaip tokią koncepciją priims mūsų piliečiai. Mes turėtume galbūt daugiau dėti pastangų, siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, o nesvarstyti matematinės filosofinės idėjas, kurios galėtų būti suvokiamos kaip tam tikra taktika, e, bandant užtušuoti, paslėpti trūkumus. Pirmininkas. Ačiū labai ar audito rūmų atstovė, ponė Kalinait, mm, norėtų ką nors pasakyti, prašau. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pakomentuoti kai kurios klausimus, kurie buvo paliesti diskusijų metu. Pirmiausia, norėčiau paliesti supaprastinimo klausimą. Girdėjome, kad supaprastinimo būdu būtų galima padidinti pasitikėjimą rizikos vertinimo metodų. Supaprastinimas reiškia e, biurokratijos mažinimas siekiant programos tikslų. Tokiu būdu sistema būtų paprastesnė ir būtų daroma mažiau klaidų, nes būtų taikoma mažiau oficialių taisyklių. Taigi, kalb... štai tai reiškia supaprastinimas. Aš manau, kad ponas Odi teisingai teigia, kad programas būtų galima pakoreguoti, jeigu būtų galima sumažinti biurokratiją. Ir, na, sumažinus biurokratiją pamatytumėme, kad vis tiek situacija yra sudėtinga, būtų galima uh, pakoreguoti ir pertvarkyti tas valdymo sistemas. Yra, na, ir trečias galimas variantas - nutraukti veiklą, jeigu nė viena priemonė neduoda vaisių. Ir jeigu dėl objektyvių priežasčių visos tos priemonės buvo pritaikytos ir vis tiek situacija yra tokia, kai rizikos lygis vis tiek yra aukštas, didelis, tuomet turime kalb pradėti kalbėti apie toleruotiną klaidų riziką. Na ir kalbant apie toleruotiną klaidų riziką, gali kilti ir valdymo rizika. Na, o valdymo rizika yra štai kokia. Jeigu sanglaudos politikoje būtų atliekamas tikrinimas, ne, ne visi pamatysime, kad sukuria klaidų. Tri, tik trečdalis trečdaliu atveju yra sukūriamos klaidos. Taigi, jeigu tikslas būtų aukštesnis negu auditorumų materialumo principas, tuomet būtų galima sumažinti kontrolės kaštus. Na, o tų, tuo atveju, kai klaidų yra daugiau, tuomet ir tikslus sunkiau pasiekti ir dėl to valdymo problemos tampa dar sudėtingesnės. Dėkoju. Grazie, do la parola al komisario Šemetė. Ačiū. Dabar žodį e, suteiksiu komisarui Šemetai. Ačiū labai. Labai trumpai pakalbėsiu ir sutinku su pranešėju, kad toleruotinos klaidų rizikos savoka nėra paprasta. Tiesa, kad reikia aptarti tai detaliai ir mano tarnybos yra pasirengusios detaliau pristatyti šią toleruotinos klaidų rizikos savoką, šalia jau pateiktų pasiūlymų. Ir norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponas Odį. Jis labai teisingai akcentavo tai, kas, ką, tai, ką reiškia ši savoka. Tai yra valdymo koncepcija. Ir bet kokioje valdymo koncepcijoje reikalingi tam tikri parametrai, tam, kad būtų galima orientuoti sistemas siek, siekiant tų užsibrieštų parametrų. Būtent tą ir siūlo komisija ir tiesa, kad ne pati komisija turi apsispręsti sprendimą, turi priimti tie, kurie priima finansinius sprendimus, jie turi būtent ir nuspręsti, kokia yra toleruotina klaidų rizika. Ir aišku, labai svarbu daryti skirtumą tarp toleruotinos klaidų rizikos ir klaidų toleruotinos klaidų, toleruotino klaidų lygio, tai yra na, klaidinančios savokos ir toleruotinos klaidų rizikos savokoje. Bet kokia nustatyta klaida turi būti ištaisyta ir prireikus e, lėšos turi būti sugražinamos. Na ir manau, kad mums visiems labai svarbu suvokti, kaip veikia mūsų sistemos Aš tikrai labai pritariu supaprastinimui, tačiau visi suprantame, kad e, norint supaprastinti sistemą, e, tą reikia daryti palaipsniui. Ir aš ir kiti komisarai yra pasiruošę teikti pasiūlymus dėl galimų kitos kartos programų supaprastinimo, tačiau tai reiškia, kad tos programos bus pradėtos įgyvendinti tik tai 14 metais ir jų vykdymas bus tvirtinamas tik tai matyti 16 ar dar vėliau. Todėl reikia pažvelgti ir įvertinti, kaip tą problemą būtų galima spręsti jau dabar. Na ir ši savoka, ši koncepcija ir yra vienas galimų atsakymų, kuris biudžeto tvirtinimo institucijai numato kriterijus, kurių pagrindų komisija ar e, komisijos kontrolės sistemos galėtų būti įvertintos. Ponas Gaja teigia, kad labai svarbu į šias diskusijas įtraukti ir tarybą. Aš irgi taip manau. Mes ketiname aptarti šį klausimą su taryba ir galbūt per trilogą visos trys institucijos galėtų į tas diskusijas įsitraukti, nes ne vien tik parlamentas, bet ir taryba turėtų tarti savo žodį. Na ir perinant prie nacionalinių valdymo deklaracijų klausimo. Ponas pranešėjas propaguoja šią koncepciją iš esmės. Ir čia du dalykus norėčiau paminėti. Turime pavyzdžių, nacionalinių valdymo deklaracijų pavyzdžių jau dabar. Turiu pasakyti, kad tik viena nacionalinė valdymo deklaracija yra pasirašyta ministro ir audita atliko audi, aukščiausia audito institucija toje valstybėje. Ir nepaisant netgi to, kad tą deklaraciją ministras pasirašė, vis tiek klaidos, klaidų lygis yra aukštesnis tam tikrose sritėse, negu kad e, auditorumų taikomas, tai taikomi materialumo principai leidžia. Taigi val, nacionalinės valdymo deklaracijos, mano manimu, tikrai neišspręs visų problemų, tačiau kita vertus, kaip teisingai pažymėjo ponia Jala Zender, yra ir federalinių valstybių narių, ponio pranešėjau, jūsų valstybė narė yra federalinė valstybė ir labai sunku būtų įsivaizduoti, kad federalinės žemės ministras pasirašytų valdymo deklaraciją, kurią pristatė federalinis ministras pasirašytų žemės pristatytą deklaraciją. Na, aš visų tų teisinių subtilybių ne, nežinau, bet man atrodo, kad tai prieštarautų konstitucijai. Taigi tame atnaujintoje, atnaujintoje peržiūroje mes ir siūlome, kad valstybės narės, narės pateiktų valdymo deklaracijas tinkim, tinkamų valdymo lygmenių tam, kad aukščiausi valdytojai, kurie valdo lėšas, pasirašytų ir patikintų, kad tai, ką jie valdo, yra valdoma racionalių finansavimo principų pagrindu. Mes komisijoje tą sistemą taikome ir panašu ji pasiteisina. Na ir jūs patys metinės veiklos ataskaitas palankiai vertinote, tos ataskaitos remiasi patikimumo deklaracijų vertinimu, taigi tą principą siūlome pritaikyti ir kitose išlaidų srityse. Ir žemės ūkio srityje ta sistema jau yra taikoma tą patirtį norėtumėme perkelti ir į kitas sritis ir manome, kad tai duotų neblogų rezultatų. Keliai žodžiais apie specifinius dalykus. Jūs minėjote mano pateiktus skaičius. Skaičius apie papildomus kontrolės priemonių kaštus. Mūsų paskaičiavimai rodo, kad jeigu norime siekti ne 3 procentų lygio, o 2 procentų klaidų lygio mokslinių tyrimų srityse, srityje, tuomet tai kainuotų nuo 90 iki 150 milijonų eurų. Na, o susigražinimas kainuotų 72 milijonus eurų. Taigi daugiau vis dėlto kainuotų kontrolės priemonės ir prie, kontrolės priemonių kaštų padidėjimas e, sukurtų papildomą naštą naudos gavėjams. Yra tokių mažiau griežtų priemonių, kaip būtų galima sustiprinti kontrolę. Pana Sodė apie tai kalbėjo, kalbėjo apie organizacinės struktūros tobulinimą, mokymus ir kitas priemonės. Tačiau pati svarbiausia pagrindinė priemonė yra didinti auditų skaičių naudos gavėjų tarpe. Apie tai kalbama ir auditorumų ataskaitoje. Tai šiek tiek stabdytų programų įgyvendinimą, sukurtų papildomą naštą ir kitus neigiamus padarinius. Na, tai matyti reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp kontrolės lygių, lygio ir išlaidų efektyvaus, lėšų efektyvaus panaudojimo. Dar vienas svarbus dalykas, kurį vienas kolega minėjo, būtent tai, kad valstybės narės skirtingai gyvena programas. Ir jeigu susitartumėme dėl toleruotinos klaidų rizikos dėl šios savokos, ir dėl to, koks galėtų būti tos rizikos lygis, tai būtų taikoma ne tik komisijai, bet ir valstybėms narėms, kurios valdo lėšas per bendrą valdymo metodą. Taigi tai sukurtų nemažai, nemažą klaidos lygį. Joms reiktų mažinti klaidos lygį tam, kad būtų tenkinami kriterijai, parametrai O mums tai leistų matyti įvardinti nusikaltusias valstybės narės, tas, kurios nesilaiko reikalavimų, nes dabar neturime objektyvių, objektyvių kriterijų, kurių pagrindų galėtumėme teikti, kad štai ši valstybė narė e, dirba geriau nei kita šioje srityje. Taigi tokie parametrai, rodikliai leistų mums e, įvardinti tas valstybės narės. Matyt, aš paliečiau daugumą klausimų, kurie buvo keliami diskusijose. Sutinku su ponu Gaja, kuris teigia, kad reiktų pamastyti, kaip būtų galima išplėsti tą savoką. Niekas nėra tobula ir tobulų dalykų nėra ir jeigu rastumėme būdą, kaip tą koncepciją būtų galima patobulinti, puiku. Uh, tą galime padaryti ir, aišku, pasikalbėti ir su taryba, išklausyti jų nuomonės. Taigi laukiu tolesnių diskusijų šiuo klausimu, įtraukiant tarybą ir kitus interesuotus e, asmenys ir šalis. Grazie. Ha chiesto di intervenire la collega Ja. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Kolegė Jala noriu pasisakyti dar. Taip, pirmininkė, aš e, norėčiau Jums pateikti prašymą. Aš norėčiau, kad Jūs paprašytumėt komisijos atsiųsti mums visą informaciją, kurioje būtų pateikti argumentai išdėstomi diskusijose dėl nacionalinio valdymo deklaracijų būtinybės. Esame nekartą girdėję, kad e, manoma, jog nacionalinės valdymo deklaracijos yra tik šventasis gralius. Tačiau aš norėčiau, kad mums būtų pateikti argument, uh, e, išsamus argumentai, kurie dažnai yra išsakomi šioje diskusijoje. Tam, kad mes e, iš tikrųjų suvoktume, apie ką kalbame ir nepervertintume šių priemonių naudos. Klausa. Taip, aš tokį prašymą komisijai ir perdodu. Ir jums leidus norėčiau dar kai ką pridurti, pritestamas e, kolegų pastabas. Dėl šio pranešimo aš norėčiau pasakyti, kad mano galva viena iš svarbiausių problemų yra nustatyti, ar nekils interesų konfliktas tarp tų subjektų, kurie atlieka kontrolę ir tarptų, kurie skiria paramą arba kurie ją gauna. Mes žinome apie tokio interesų konflikto pavyzdžius iš kai kurių šalių patirties, skaitant ir iš mano šalies, iš Italijos patirties. Visi, kas sukčiauja, puikiai išmano, kaip veikia sistema. Taigi šie asmenys visuomet skrupulingai laikosi visų taisyklių. Tai reiškia, kad kon, vykdant kontrolę reikia atkreipti dėmesį į kitus dalykus. Man, pavyzdžiui, yra žinoma apie vieną bendrovę Italijoje, kuri gavo 4 milijonus eurų iš ES tam, kad sukurtų DVD ir, ir muzikos diskelius. Ir viskas atrodė puikiai. Tačiau realiai paaiškėjo, kad šį bendrovę sukčiavo. Kalbėjome apie tai, kad vykdyti kontrolę yra labai sunku. Be abejo, kontrolę atlieka ir išorės institucijos, pavyzdžiui, tokios e, kaip nepriklausomos institucijos, tai yra ir nacionalinės, ir ES, tokios kaip, pavyzdžiui, audito rūmai. Tačiau manau, kad mums reikia geriau koordinuoti visų šių institucijų darbą. O dabar visiems dėkoju. Dėkoju pranešėjui ir jeigu neturite papildomų pastabų, tuomet aš turėčiau pereiti prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto tai yra prie nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš ES biudžeto. Mūsų pranešėjas, ponas Felneris, dar neatvyko, tačiau jį pavaduos kolega Itala. Kolega Fielner, jautut työtä. Ačiū. Kolega Fielneris turi kitų įsipareigojimų, todėl aš jį pavaduosiu. Jis e, šio klausimu nuveikė jau tikrai daug. Norėčiau trumpai tą darbą pristatyti. Tema yra labai įdomi ir svarbi. Ir po to, kai ką tik aptarėme klaidų rizikas ir lygius, yra labai gerai dabar diskutuoti šią temą. ES finansuoja daugiau nei 3000 nevyriausybinių organizacijų, skiria joms pakankamai didelės sumas. Komisija turėtų atnaujinti savo strategiją, taip pat e, atnaujinti, pagerinti nevyriausybinių organizacijų savokos apibrėžimus nes šiuo metu vadovaujamosi skirtingais apibrėžimais komisijoje siekiant nustatyti, kas yra nevyriausybinės organizacijos. Diskusija turi būti vieša ir visi turėtų turėti galimybę dalyvauti mūsų diskusijoje apie NVO finansavimą. Aišku, negalime pernelik susiaurinti NVO apibrėžimo svarbu yra, kad šios nevyriausybinės organizacijos būtų nepriklausomos, nepaisant to, kad gauna paramą iš komisijos ir labiausiai jos to ir baiminasi, tai yra baiminasi galimybės prarasti tą savo nepriklausomybę, taip pat reikia vadovautis tokiu principu, kad nevyriausybinės organizacijos kurios gauna atitinkamą finansavimą, e, neturėtų vykdyti komisijos komisijai palankios veiklos. Egzistuoja labai daug nevyriausybinio organizacijų, jų tikslai yra skirtingi ir dėl to gali kilti su jų apibrėžimu bei dydžiu susijusiu su problemų, nes kai kurios iš šių organizacijų yra pakankamai mažos, tačiau nepaisant to jų nedėrėtų pamiršti. Komisija turėtų atlikti sisteminį nevyriausybinių organizacijų paramos programų veiksmingumo vertinimą. Tai reiškia, kad reikalingas tam tikras grįžtamasis ryšys iš nevyriausybinių organizacijų e, reikalinga informacija apie tai, kaip veiksmingai yra įgyvendinami atitinkami projektai. Tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas, reikia užtikrinti atsiekamumą. Reikia tikrinti paramos gavėjus, todėl yra labai gerai, kad komisija turi savo atskirą interneto puslapį, kuriame skelbiama informacija apie ES paramą gaunam, gaunančias nevyriausybinės organizacijas. Mano šalies nevyriausybinių organizacijų tame sąraše beveik nėra, taigi galbūt e, jų veikla turėtų būti geriau ir e, skaidriau organizuota tam, kad e, būtų gaunama visapuška informacija apie tai, kokios nevyriausybinės organizacijos ir iš kokių šalių gauna paramą. Dėkuoju. Pono Itala. Prašau, ponė. Così ci illustreranno il lavoro. Prego. Thank you very much, eh, Chair. Dėkuoju Jums už Jūsų darbą. Pirmininkė, Dėkoju Jums, dėkoju ir ponui Itila už jo žanginį žodį. Labai trumpai norėčiau Jums kartu su Michaelu Hameru iš organizacijos One World Trust pristatyti Jums šio tyrimo išvadas. Mes atlikome tyrimą nuo šių metų birželio iki rugsėjo mėnesių ir nagrinėjome du dalykus. Pirmiausia, aš labai trumpai pakalbėsiu apie mūsų darbo tikslus bei to, kaip e, siekime šių tikslų, kokią metodiką taikėme. Ir po to galiausiai aš išdėstysiu mūsų išvadas bei rekomendacijas. Pirmiausia, mes stengiamės išnagrinėti du svarbiausius klausimus. Vienas iš jų yra Kaip Europos komisija ir nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja, ar šis bendradarbiavimas yra veiksmingas, ar jis yra gerai organizuotas ir ar jis duoda tokių rezultatų, kurio iš jo yra tikimasi. Ir ar šie rezultatai atitinka komisijos e, bendradarbiavimo su nevyriausybinės organizacijomis tikslus. Taip pat nagrinėjame ir skaidrumo aspektą. Pavyzdžiui, kaip skaidriai yra pateikiama informacija apie nevyriausybinio organizacijų finansavimą. Ar galima gauti šios informacijos ir kaip tai galima būtų padaryti? Be to, nagrinėjame, ar nevyriausybinės organizacijos registruojasi suinteresuotų subjektų registre. Taigi dirbame atsižvelgdami visus šius aspektus. Uh, Mes e, bendravome su e, generaliniu direktorato atstovais, taip pat e, su generalinio sekretoriaus tarnyba, su ponio Šefkovič tarnybos atstovais bei su kai kuriamis nevyriausiamis organizacijomis, daugiausiai Ispanijoje ir Niderlanduose. Ir taip pat atlikome nevyriausybinių organizacijų, kurios gauna paramą E, švietimo, kultūros ir aplinkosaugos srityje apklausą. Apklausime 250 e, universinių organizacijų. 120 e, sureagavo į mūsų prašymą, šios organizacijos dirba 21 valstybė narėje ir mes jų klausime, kaip jos bendradarbiauja su atskirais generaliniais direktoratais Taip pat mes paprašėme pateikti jums informaciją apie tai, kaip komisija dirba su šiomis organiza su universitinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, kaip komisija bendradarbiauja su Niderlandų ūsinių reikalų ministerija, su Ispanijos humanitarnės pagalbos tarnybomis, bei, pavyzdžiui, su Pasaulio banku. Mes iškojame pavyzdžių, kurie mums parodytų, kaip galima būtų tobulinti komisijos darbą. Dabar norėčiau Jums pristatyti bendrą kontekstą. Ponas Itala jau kalbėjo apie finansinio skaidrumo sistemas ir mes apie tai su pono Itala kalbėjome jo biure ir mes kalbė, konkrečiai aptarėme duomenų sistemas kalbėjome apie tai, kaip galima būtų išsiaiškinti, kokios nevyriausybinės organizacijos gauna paramą iš Europos komisijos. Ir paaiškėjo, kad tai padaryti nėra lengva, nes paramos gavėjų duomenų sistemoje nėra, nurodyta, nėra nurodytas organizacijos tipas, nėra nurodytas paramos gavėjų tipas galima rasti informaciją pagal atskiras valstybės narės, tačiau išsiaiškinti, ar paramos gavėjas yra nevyriausybinė organizacija ar ne, nėra galima šiuo metu. Mes taip pat paprašėme informacijos iš Europos tarnybos tarnybų, iš Europa Aid, iš švietimo ir kultūros generalinio direktorato. Ir mes sužinojome, kad 2009 metais nevyriausybinės organizacijoms buvo skirta 1,4 milijardo eurų, tai yra kur kas didesnis skaičius nei anksčiau, nes e, anksčiau komisija buvo numačiusi skirti tik tai maždaug 1 milijardą eurų bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir mes taip suprantame, kad e, e, didesnė suma pagrindžia tai, kad e, daugiau komisijos tarnybų bendradarbiauja su universitinėmis organizacijomis nei buvo manyta anksčiau. Taigi mes varam su Europe Aid, humanitarės pagalbos tarnyba, su švietimo ir kultūros generaliniais direktoratais. Beveik, buvo suteikti beveik 3000 sub, uh, grantų ir EuroAid ir ECO uh, aplinkosauginis generalinis direktoratas kultūros ir švietimo generaliniai direktoratai skiria šias lėšas. Dabar leiskite apžvelgti bendrą Europos komisijos ir nevyriausybinio organizacijų bendradarbiavimo struktūrą. Uh, 2000 metais Europos komisija paskelbė dokumentą, kuriame yra apibriešta, kaip vykdomas šis bendradarbiavimas. Taip pat yra išdėstyti šio bendradarbiavimo pagrindiniai tikslai, kurie tuo metu buvo tokie, buvo pilietinės visuomenės stiprinimas, pilietinės visuomenės e, įtraukimas į politinių sprendimų prieimimo procesą kad e, būtų pasiekta tinkama visų interesų pusiausvyrą. Viena iš sąlygų taip pat e, buvo veikti toje srityje, kurioje nėra atstovaujama valstybei ir kurioje nelabai e, yra suinteresuotas dirbti privatus sektorius. Taigi 2000 metais buvo taip pat paskelbtas dar vienas labai įdomus dokumentas, kuriame kalbama apie tokio bendradarbiavimo trūkumus e, pagal atskirius sektorius. Aptarėme yra, kaip skirtingi generaliniai direktoratai elgėsi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes norėjome, kad mums būtų pateiktas šis dokumentas, tačiau uh, Mums taip ir nepavyko užsiaiškinti, ar jis buvo e, parengtas. Komisija mums paaiškino, kad išskirti bendradarbiavimą pagal atskirius nevyriausybinių organizacijų tipus būtų labai sunku, kadangi nevyriausybinės organizacijos statusas yra apibrėžimas pagal nacionalinę teisę. Tačiau iš esmės e, mums pasirodė, kad dažniausiai nevyriausybinė organizacija yra pelno nesiekianti organizacija. Kartais dar taikomos yra ir kitos sąlygos, pavyzdžiui, tai turi būti sav, savanorių organizacija ir ji turi siekti nekomercinių tikslų. O dabar aš sutiksiu, perduosiu žodį kolegai, kad jis pakomentuotų bendradarbiavimo veiksmingumą. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju už galimybę pristatyti šią studiją. Kai pradėjome vertinti šią problemą, buvo labai įdomu išsiaiškinti, kaip yra naudojamos savokos efektyvumas ir veiksmingumas. Nes daugeliu atveju tai yra labai svarbios savokos apibrėžiant atskaitomybę. Na ir kai bandėme vertinti situaciją ar kalbėti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurias apklausėme ir bandėme gauti jų reakciją, išklausyti jų patirties, bendradarbiavimo su Europos komisija patirties ir negražinamų paskolų gavimo. Tuomet suvokėme, kad pilietinių, pilietinės visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos uh, tikrai daug ką gali padaryti Europos komisijai, bandyti pasiekti jai strateginių tikslų ir viskas labai smarkiai priklauso nuo tų sąlygų, kurių pagrindų e, jos dirba. Na ir jos mums akcentavo štai kokias problemas remiantis patirtimi. Tos problemos pirmiausia buvo susijusios su įvairiais e, modalumo aspektais, kaip minėjo kolega, yra problemų dėl laikotarpio, per kurį Europos komisija rengi, remia organizacijas, finansavimas pagal projektus yra taikomas, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pasirašant su jomis sutartis. Ir finansavimas pagal programas e, trunka šiek tiek ilgiau, bet na, tai nereiškia, kad tai vyksta nuola, nuolatos Bet e, tokiu būdu nevyriausybinės organizacijos gali geriau kelti tas rūpimas problemas. Na ir įgyvendamų programų nuosavybės nustatymas ir naudos gavėjų. Ir čia labai svarbu, svarbi efektyvumo savoka, kur yra susijusi su galutiniu tikslu, kurio siekia Europos komisija, kokią problemą, klausimą jį bando išspręsti ir įtraukė nevyriausybinės organizacijas, kad jos pagelbėtų, tačiau galiausiai tai yra paslaugų teikimas ir atskirų žmonių teisių, bendruomenių teisių sustiprinimas. Taigi, tai yra ilgalaikiai tikslai ir jų efektyvumas galėtų būti geriau užtikrinamas per ilgalaikesnės finansavimo programas ilgesnius laikotarpius. Tai dar vienas aspektas, kuris buvo akcentuojamas, yra susijęs su pačių organizacijų gebėjimais atitikti užsibrieštus tikslus ir tobulėti atliekant tą darbą. Na ir vėlgi, dirbant tam tikromis kintančiomis aplinkybėmis per gan trumpą laikotarpį, kur yra labai griežtai apibriežti tikslai, siekėmybės e, tokiu būdu nevyriausybinėms organizacijoms trūksta lankstumo siekiant to tikslo, kurį užsibrėžia ir komisija, ir nevyriausybinės organizacijos. Na ir NVO pripažįsta, kad yra tam tikrų problemų, kurios aptariamos ir diskusijose, ir dokumente. Kyla klausimai, kaip būtų galima skatinti inovacijas, kaip būtų galima užtikrinti konkurencingumą, turint omenyje novatoriškus problemų sprendimus. Na ir kalbant apie tam tikrus specifinius dalykus, nevyriausybinės organizacijos minėjo ne tik sutartis, bet ir tai, kaip yra kaip vyksta atranka, pritaikymas ir, aišku, daug kas priklauso nuo generalinio direktoriaus, kokią formą pasirenka jis ir galbūt būtų galima suderinti tą sistemą tam, kad e, nevyriausybinės organizacijoms būtų lengviau dirbti. Na ir minėjau taip pat ir lankstumo problemą. NBO kalbėjo apie tai, kad nori daugiau judėjimo laisvės. Na ir čia svarbi problema, svarbus klausimas yra štai koks. Naudos gavėjų organizacijų įvairovė yra didžiulė ir atskaitomybės reikalavimai netitinka negražinamų paskolų dydžio. Smulkios NVO gali susidurti su atitinkamomis problemomis, bandant apibriežti santykius su Europos komisija. Na ir dar trumpa apžvalga apie tai, kiek veiksmingi yra atskaitomybės būdai. Šią lentelėje matote, kad pirmiausia, organizacijų veiklos sėkmės vertinimas, efektyvumo vertinimas yra susijęs su savivertinimu Ir aišku, tai sukuria daug privalumų, bet ir taip pat problemų NBO, nes tokioje savianalizėje, savęs vertinime gali iškilti tam tikrų problemų. Kaip minėjo kolega, tie trys atvejų tyrimai leido mums suvokti, kur yra geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip yra panaudojama įtraukiama trečioji šalis, kaip yra atliekamas išorės vertinimas apie vienos ar kitos programos efektyvumą. Na ir buvo pasitelkti Niderlandų užsienio reikalų ministerijos pavyzdžiai, kurie parodė, kad net ES valstybėse narėse egzistuoja labai daug praktikos pavyzdžių, kurie susiję ne vien tik tai su savi, verti, savęs vertinimu, bet ir kitais metodais. Ir tai yra labai svarbus paskatinimas panaudoti kur kas įvairesnės priemonės. Na ir prieš suteikdamas vėl žodį kolegai dar norėčiau pasakyti, kad mes įsitikinome, kad tos priemonės, kurios yra taikomos, įsitraukimo dialogo metodas, kuris yra e, taikomas Europos komisijos su NVO, pasiteisina ir leidžia, kaip teigia dauguma respondentų, pasiekti esminių komisijos užsibrieštų tikslų. Taip pat tai padeda komisijai išplėsti galimybės prisidėti prie politikos e, sprendimų prieimimo ir tai yra didelis privalumas visuomeniai. Na ir ponas Brumar trumpai irgi palėtė šį klausimą, pilietinės visuomenės organizacijos, NVO organizacijos tikrai gali dirbti kur kas plačiau, nei vien tik tai su vyriausybinėmis struktūromis. Ir tai yra labai pozityvus ir geras elementas. Ir aišku, reakcija buvo gan pozityvi, tačiau buvo sričių paminėtų, kur būtų galima patobulinti situaciją šiek tiek. Dėkuoju. Tik dar ačiū. E, Pone Ajelezent. Dar nebaigėme, jeigu dar suteiksite penkias minutės. Aš pratęsiu kolegos mintis ir keliais žodžiais paminėsiu komisijos ir NVO bendradarbiavimo skaidrumo aspektą. Pone, ponas Itelė ir aš minėjau tai anksčiau. Skaidrumo sistema nenumato galimybės identifik, identifikuoti tas valstybės narės, tas nevyriausybinės organizacijas, kurios bendradarbiauja su Europos komisija. Na ir nėra diferencijuojamas, diferencijuojamos organizacijos pagal finansavimo metodą. Yra tiesiog numatomos operatyvinis finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir taip pat pamatėme, kad finansavimo duomenys nėra labai matomi ir akivaizdūs. Na, galiausiai tą informaciją galima surinkti. Mes labai neblogai mokame naudotis komisijos tinklapį, tačiau mažiau patyrusiam tinklapio naudotojui būtų naudingiau gauti vieną tokį, vieną nuorodą, kur būtų galima gauti tokios informacijos. Ir visas tarnybas, kurias analiza, visos tarnybos, kurias analizavome, skelbė informaciją apie finansavimą, tačiau tik e, trimis atvejais yra diferencijuojamos nepelno siekiančios organizacijos dirbančios Europos komisija. Dėl suinteresuotų atstovų registro mes irgi bandėme išsiaiškinti, kaip nevyriausybinės organizacijos šią sistemą naudojasi ir uh, išsiaiškinome, kad jos visai sėkmingai jie naudojasi. 39 procentai įrašų yra su tuo susijusių, o čia matome įrašus nevyriausybinio organizacijų, valstybių narių, europinių NBO tinklų, kurie ypatingai dirba čia Bruselėje. <clears throat> Na ir tos ne, nevyriausybinės organizacijos, ypatingai kurios atlieka lobistinę veiklą Europos komisijoje, jos užsiregistruoja. Iš 120 respondentų tik labai nedidelis procentas teigia, kad mes atliekame lobistinę veiklą, tačiau nesame užsiregistravę. Yra tokių, bet jų yra labai nedaug. Man atrodo, gal dešimt tokių nevyriausybinio organizacijų buvo užfiksuota, kurios atlieka lobistinę veiklą Europos komisijoje, bet neįsitraukia į jokią skaidrumo iniciatyvą. Taigi, pabaigai, na, mes manome, kad būtų pravartu atnaujinti Europos komisijos 2000 metų pagrindus, bandant surasti bendrų formuluočių, savokų, apibrėžiant nevyriausybinės organizacijas. Taip pat galbūt būtų galima apibrėžti nevyriausybinio organizacijų finansavimo savoką. 2000 metų dokumente to trūksta. Yra taikomas Kiekviena tarnyba, kiekviena tarnyba taiko atskirą savo požiūrį. Na ir gal nereiktų numatyti finansavimo ribų. Jeigu Europos komisijos tikslas yra įtraukti NBO į politikos formavimą, tos nuomonės turi būti visiškai nepriklausomos ir nevyriausybinės organizacijos kritikuojamos dėl to, kad perdėm daug, per daug priklauso nuo Europos komisijos ir tada nėra aišku, kiek nepriklausoma yra jų nuomonė. Na ir yra nevyriausybinio organizacijų, kurios teigia, kad būtų galima arba apriboti finansavimą, arba jos e, atsisako finansavimo, ypatingai jeigu užsima lobistinė veikla. Right, Trumpai norėčiau grįžti prie kelių rekomendacijų, kurios yra mūsų studijoje. Mes rekomenduotume plačiau naudoti programinį finansavimą, priešingai nei projektų finansavimą. Taip pat e, ar reiktų nustatyti atitinkamai griežtą paraiškų teikimo procedūrą ir lėšų panaudojimo kontrolę, tai sustiprintų komisijos ir NVO tarpusavio dialogą bei atspindėtų abipusi susidomėjimą šiuo dialogu. Kita vertus, mes manome, kad e, sistemingiau įvertinus e, bendradarbiavimo veiksmingumą būtų galima sukurti daugiau pridėtinės vertės ir e, atskiri generaliniai direktoratai turėtų labiau bendradarbiauti tarpusavyje. Taip pat e, griežtinti kontrolės reikalavimus atsižvelgiant į teikiamus paramos dydį, taip pat galėtų šis principas prisidėti prie NVO ir komisijos tarpusavio santykių gerinimo. Kita vertus, kalbant apie veiksmingumo vertinimą, e, kuris šiuo metu labai priklauso nuo e, pačių įmonių, e, pačių NVO atliekamo audito, tai reikėtų tą praktiką mažinti. O siekiant padidinti skaidrumą, mes siektume ir rekomenduotume, kad būtų harmonizuojamas, suvienodinamas duomenų teikimas. Šiuo metu jis yra pakankamai skirtingas ir pasinaudoti taip pat paramos gavėjų duomenų banke esančiais duomenimis. Tai būtų labai naudinga, siekiant gauti daugiau informacijos apie nevyriausybinės organizacijas. Taip pat reikėtų pasvarstyti, kaip ateitie būtų galima geriau e, registruoti NVO lobistus tam, kad būtų užkirstas kelias gauti paramą toms dešimčiai NVO, kurios yra oficialiai neregistravusios savo lobistų, tačiau vis tiek gauna nemažą paramos dalį. Taip pat kalbant apie kokybės kontrolę, mes e, kalbėjome apie tai, kad e, dažnai tame duomenų bankė pasitaiko tam tikrų smulkių klaidų, kur e, nurodoma e, neteisinga šalis, kurioje veikia NVO, tačiau manau, kad e, tas duomenų bankas tikrai būtų naudingas siekiant pagerinti kontrolę ir padidintų tą matomumą įvairių skėtinių NVO organizacijų ir būtų galima geriau vykdyti su jais dialogą. Ačiū labiau už jūsų pasisakymus. Prieš suteikiant žodį kolegoms komisijai suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš biudžeto generalinio direktorato. Norėčiau padėkoti pranešėjams, taip pat ir pristačiusiesiems mokslinio tyrimo rezultatus. Prieš savaitę vyko atitinkamas susitikimas e, įvairių generalinių direktoratų, aplinkosaugos, EFKO, ECHO. Buvo išklausytos e, visos e, šių direktoratų atstovų nuomonės atliekant įvertinimą. Taigi dabar galbūt trumpai norėčiau pasakyti, kad mes priėmėme domen, susipažinome su studijos rezultatais, pritarėme rekomendacijose įvardintoms tendencijoms, taip pat priėmė domen visus teigiamus aspektus. Aišku, bendra padėtis galėtų būti pagerinta. Kurie studijoje pateikiami klausimai mums yra žinomi, dažnai užduodami, taip pat yra svarbus pavyzdžiui, su skaidrumu susijęs klausimas. Klausimas susijęs to, kad nėra tinkamo apibrėžimo nevyriausybinio organizacijų, visi klausimai yra pateikiami pačiu tinkamiausiu laiku, nes komisijos tarnybos dabar rengia naują atitinkamą programą ir ją rengdamos atsižvelgs į tyrimo išvadas Mm, FTS instrumentas, e, tai yra finansinio skaidrumo užtikrimo priemonė, kuri egzistuoja nuo 2008 metų ir e, tai yra tikrai pakankamai populiari priemonė, nes atitinkama internetinė nuoroda e, joje esančią informaciją per mėnesį patikrina pakankamai daug besidominčiųjų. Taip pat Kalbant apie kitus papildomus duomenis, mes siekiame, kad iki 2011 metų sugebėtume atskirti e, tarpusavėje nevyriausybinės pelnus siekiančias ir ne Siekiančios organizacijos 2011 metais FTS sistemoje ta informacija turėtų būti siekiama Ajalas Sender dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau. Vamos de las, de las necesidades que tenemos a la hora de decidir sobre cómo controlar um, el, el tema. Džiaugiuosi, kad eh, šio trimo išvados yra paskelbiamos būtent dabar, nes mes ketiname nagrinėti bendradarbiavimo su universitybinėmis organizacijomis e, veiksmingumą ir e, šių organizacijų finansavimo efektyvumą. Tik aš supratau, jūs daugiausia dėmesio skiriate Niderlandams ir Ispanijai. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl? Kodėl jūs pasirinkote būtent e, šias šalis? Juk yra kitų valstybių narių. Kitų valstybių narių, kuriuose nevyriausybinėms, nevyri, net 15 procentų visų nevyriausybinio organizacijų gauna paramą iš ES. Taigi, kodėl jūs pasirinkote Niderlandus ir kodėl neištyrėte kitų nevyriausybinio organizacijų? Bendras finansavimas. Na, šiame komitete mes dažnai kalbame apie tai, kad e, bendradarbiavot su nevyriausybinėmis organizacijomis, su tokiamis kaip Pasaulio bankas, visuomet yra labai sunku užtikrinti skaidrumą, finansavimo skaidrumą, kai, vykdoma, kai jos yra vykdomas pagal bendro finansavimo principą. Visuomet iškyla problemų, kai bandome išsiaiškinti, kas už ką moka. dėl lankstumo. Jūs, pavyzdžiui, pasakėte, kad Niderlandų vyriausybė labai lankščiai reaguoja į NVO prašymus ir pokyčius jų vykdomose programuose. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti šį klausimą, kadangi šiuo metu vyksta plataus pobūdžio diskusija apie tai, ar nereikėtų nevyriausybėms organizacijoms tam tikrose sektoriuose skirti daugiau dėmesio. Arba gal nereikia, kaip tik kai kuriuose sektoriuose skirti daugiau dėmesio nevyriausybinės organizacijomis. Nes gal paaiškėja, kad mes du kartus mokame už tą patį darbą, kai uh, už yra atsakingos dvi nevyriausybinės organizacijos. Dėkuoju, ponas Hasimakakis. Ačiū pirmininkė. Tikrai kelia nuostaba, kad vis dar neturime tikslaus NVO apibrėžimo. Rengiame svarstymą su komisaru Šefčiovičium ir raginome patvirtinti tą vieningą nevyriausybinio organizacijų viziją ir apibrėžimą. Tai yra pakankamai problematiška, nes nežinome, su kuo turime reikalą. Yra labai daug įvairių nevyriausybinio organizacijų, kurios yra atliekančios tiek svarbius, tiek ir nereikalingus darbus. Pavyzdžiui, egzistuoja NVO, kuri gauna finansavimą iš Europos komisijos ir kurios paskirtis ginčyti su Europos investicijų banku. Ir e, bandoma pateisinti tą veiklą e, nuomonių įvairovės skatinimu, tai nelabai suprantu. Tačiau kodėl mes turime patys save kritikuoti ir e, dar teikti paramą amerikiečių valdomai nevyriausybinė organizacija, kuri tokį darbą vykdo. Taigi, manau, turėtume galiausiai susitarti dėl NVO apibrėžimų. Sudėkingas už e, tyrimo rezultatų pristatymą kurie dar kartą patvirtina, kad nėra vieningų duomenų. Jų galbūt reikėtų iškoti atskirose generaliniuose direktoratuose apie tai, kokios nevyriausybinės organizacijos gauna atitinkamą finansavimą ir visą laiką atsakant šį klausimą, mums siūloma kreiptis į atskirus generalinius direktoratus, tačiau mes su tuo taikstytis negalime, nes kalbame ir e, norime susidaryti vaizdą apie nevyriausybinių organizacijų veiklos naudingumą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nepaisant to, kad paramos veikla vykdoma per generalinius direktoratus, aš vis tik tai pageidaučiau, kad būtų pateikiamas standartizuotas požiūris, bendras požiūris į visas nevyriausybinės organizacijas. Man susidaro įspūdis, kad pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje, už kurią yra atsakinga e, dabar uh, atitinkama komisarė remiasi atitinkamų nevyriausybinių studijų, nevyriausybinių organizacijų atliekamų tyrimų rezultatais tam, kad bandytų prieštarauti kitų komisijos narių teikiamus pasiūlymus, pavyzdžiui, už pramonę atsakingo komisijos narę. Nežinau, ar tokiu būdu turėtų būti panaudojamos Europos komisijos lėšos. Aš džiaugiuosi Todėl šiais tyrimo rezultatais čia norėčiau paprašyti komisijos rimtai šios studijos, šio tyrimo rezultatus sureaguoti. Aš tikiuosi, kad komisaras Šefčiovič į tai rimtai žiūri, bent jau toks susidarė įspūdis e, iš mūsų bendrų susitikimų. Prieš savaitę jis lankėsi mūsų komitete ir mes ir toliau prašome komisaro nustatyti čia tam tikrus vienodus standartus, nes priešingų atveju nesugebėsime paaiškinti mokesčių mokėtojams, kam išleidžiamos yra jų mokesčių lėšus. Ačiū, kolega Geir. Norėčiau trumpai pasisakyti. Po to, kai kolegos jau uždavė daug klausimų, man lieka tik vienas. Tai yra e, tas savęs paties vertinimo aspektas, kurį e, mini tyrimo autoriai. Ir e, man šiek tiek įdomiai atrodo ta aplinkybė, kad institucija, kuri gauna paramą iš komisijos, pati savo išduoda atitinkamą patvirtinimą apie tai, kaip veiksmingai ji panaudojo gaunamos lėšus. Tai gal už, galbūt aš neteisingai suprantu tą e, paties vertinimo, savo paties vertinimo principą, tačiau e, to vertinimo rezultatai šimtų procentų visi yra labai teigiami. Galbūt į paskutinį klausimą bandysiu dabar sureaguoti. Tai buvo problema susijusi su mūsų prezentacija. Pone Ajala uždavė klausimą, kodėl mes pasirinkome atitinkamą nevyriausybinę organizaciją iš Ispanijos. Mes į e, savo tyrimo įtraukėme pavyzdžius iš kitų valstybių narių. E, tačiau e, mūsų atliekamas tyrimas e, turėjo ribotus resursus ir todėl mes turėjome apsiriboti tik tai dviem valstybėmis narėmis. Mes pasilinkome Niderlandus dėl to, kad žinojome, jog e, Niderlanduose taikomi labai naujoviški bendradarbiavimo su NVO metodai e, ir Ispaniją pasitinkame dėl būtent priešingos priežasties, taigi norėjome e, pateikti geriausios patirties pavyzdžius ir nurodyti juos, e, rekomenduoti juos kaip sektinus komisijai. Nemažai klausimų buvo užduoti dėl to, ką mes neištyrėme visapusiškai. pusiškai E, pavyzdžiui, apie tai, kad komisijos nariai naudojasi NVO paslaugomis tam, kad kaišiotų vieni kitiems pagalius ir ratus. Na, mes nedaug dėmesio skiriame šiam klausimui. E, e, ir aišku, kyla klausimas, kodėl komisija turėtų finansuoti NVO, kuri po to kritikuoja tos pačios komisijos veiklą. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti tokios paramos pavyzdžius, tačiau mes ir toliau siekiame, kad e, e, nevyriausybinės organizacijos galėtų turėti galimybę pareikšti savo nuomonę apie tam tikrų suinteresuotų subjektų teikiamus atitinkamus pasiūlymus, pavyzdžiui, pramonės arba kitose politikos sritise. Galbūt mano kolega galėtų kitus aspektus paminėti. Gerai. Mes konkrečiai neanalizavome bendra finansavimo klausimo, tačiau na, jis vienu ar kitu būdu buvo paminėtas. Yra pateikiamas siūlymas, pateikiamas siūlymas e, bendra finansuoti, tačiau nėra lengva tą padaryti, einamojo laikotarpiu, gauti tą pirmąją sumą, nes e, tokiu būdu užkertamas kelias į bendradarbiavimus Europos komisiją, ko nori e, abu partneriai. Taigi tai yra na, tiesiog bandymas suprasti, kokiu būdu būtų galima pasiekti bendrų tikslų. Na ir bendrafinansavimas e, pasiteisina, ypatingai kai kalba eina apie didelės sumas. Na ir pati apibrieštis, kas yra nevyriausybinė organizacija, kas į tą savoką įeina. Jų vaidmenys, to organizacijų vaidmenys E, dažnai sąlygoja ir finansavimo galimybės. Nes ne visuomet galbūt tos NBO remia komisijos strateginius tikslus. Na ir Europos komisija, Europos parlamentui teks e, matyti iškristalizuoti tas e, savokas. Nedėlių nevyriausybinio organizacijų galimybės gauti finansavimą, lyginant tai su sandorių kaštais. Na, vėlgi tai yra politinis klausimas, kurį galėtų aptarti parlamentas ir komisija. Na ir bendrai su NVO pilietinėmis organizacijomis problema yra ta, kad vis daugiau suteikiam galimybių piliečiams įsitraukti į politikos formavimą. Uh, Tai iš principo yra pozityvus dalykas ir tuo didžiuojasi visi parlamentarai tam, kad e, yra atspindimi piliečių interesai ir yra galimybė tą galimybę išsaugoti, na, o jau tie sandorių kaštai yra kaip ir antrailis dalykas. Tai yra tiesiog toks mano pamastymas, ne, ne rekomendacija, bet labai sunku taip na, bendrai įvertinti padėtį, kadangi kiekvienoje valstybėje narėje matyt reiktų skirtingos reakcijos priklausomai nuo demokratinės situacijos ir panašiai. Ar tai atsako į daugumą klausimų? Aš tikiuosi, kad taip. Onorevole Itala, levo